So, schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße alle. Nu kągi, labas rytas visiems. Noriu visus šiltai pasveikinti, susirinkusi posėdį. Peterė. Na kągi, dabar geriau. Taigi, nuo pradžių. Labas rytas visiems, noriu pasveikinti atvykus į mūsų komiteto paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas ir pirmiausia noriu pasveikinti Estijos ministrus Evgenijai Osinovskiai, darbo ir sveikatos ministrą ir taip pat ministrę Kaja Iva, atsakingą už socialinę apsaugą. Taigi, šiandieną mes e, išgirsime apie Estijos e, darbo programą pirmininkavimo taryboje metu išklausysime ministrą Osinovskį ir prim, ministrė Iva, bet pirmą pasisakys ministrė Iva. Ir labai tikiuosi, kad e, jūs galėsite tilpti į penkias minutės, bet jeigu reikėtų, mes galime skirti ir daugiau laiko. Taigi, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Noriu Jums padėkoti už šią galimybę pristatyti Estijos pirmininkavimo planus ir prioritetinius uždavinius jūsų komitete. Socialinė apsauga, socialinis draudimas, vaikai ir šeimos politika priklauso mano kompetencijos sryčiai. Todėl aš kalbėsiu apie mūsų pirmininkavimo prioritetus įvardytose srityse, paskui perduosiu žodį kolegai Osinovskui. Taigi, Estija pirmą kartą pirmininkauja ES taryboje Ir mes e, pasirinkome tokį šūkį - vienybė per pusiausvyrą. Iš tiesų, mūsų pagrindinis tikslas - užtikrinti vieningumą Europoje, pasitelkianti pagalbą suderinamumą įvairiose sritise. Tai yra politinių partijų interesų suderinamumas, įvairiausių politinių sričių suderinamumas ir taip toliau. Mes norėtume, kad Europa būtų vieninga, atsižvelgtų į kiekvieno piliečio interesus ir dirbtų remdamasi pamatinėmis vertybėmis. Tai yra labai svarbu, nes žmonių tikėjimas Europos Sąjungos vertybėmis pastaruoju metu susviravo. Todėl tokios pamatinės laisvės kaip laisvas e, žmonių judėjimas, lygios galimybės ir yra tos vertybės, kurias būtina užtikrinti ir išlaikyti. Vienas iš mūsų prioritetų pirmininkavimo metu bus tolesnis uh, laisvo žmonių judėjimo skatinimas. Jeigu žmonės išvykę į kitą šalį negali pasinaudoti socialinės apsaugos garantijomis, tai praktiškai laisvas žmonių judėjimas nieko nebus vertas. Todėl e, mes e, šiuo metu nagrinėjame naujos redakcijos socialinių sistemų suderinamumo reglamentą taisyklės. Taisyklės daugelį valstybių narių e, pasikeitė ir, jo, ir jos turi tapti skaidresnės ir aiškesnės tos, kurios nustatomos ES lygių. Darbą pradėjo dar pir, prieš mus pirmininkavusi Malta. Ir bu, ji dirbo o, lygių sąlygų direktyvos, e, ji <clears throat> padėjo dėrėtis dėl lygių sąlygų ir taip pat dėl socialinių sistemų suderinamumo. Turime užtikrinti, kad galiausiai mums pavyks susitarti dėl a, sąžiningo dokumento. Malta paklojo gerus pamatus, o mes a, toliau a, dirbsime ir mums reikia a, dar susitarti dėl ilgalaikės priežiūros ir išmokos, išmokų šeimoms. Dėryboje kaip tik ir vyksta dėrybos dėl viso socialinių dokumentų paketo, kurie apima keturius svarbius klausimus. Aš jau juos įvardėjau. Mes norime, kad taisyklės būtų paprastos, tada jas nesunku bus suprasti ir skaidrios. Europa niekada nebus įtraukiai, jei negalėsime užtikrinti, kad bus atsižvelgta, nepaisant skirtumų, į visų interesus ir nebus gerbiamos visų teisės. Todėl socialinių požiūrių reikia garantuoti neįgaliųjų žmonių teisės ir patenkinti jų poreikius. Ir tai neturi būti vien tik tai abstraktus abstrakti kalba, turi būti aiškus praktiniai žingsniai ir mes norėtume įgyvendinti Europos Sąjungoje jungtinių tautų konvenciją skirtą žmonėms su negale. Mes žinome, kad prieigos direktyva <clears throat> nebejotinai sukels daug ir sudėtingų diskusijų, nes iš vienų pusių reikia garantuoti neįgaliųjų žmonių poreikius, jų sustiprinti jų gebėjimą uh, gyventi savarankiškai ir visaverčiai dalyvauti visuomenėje. Kita vertus, mes a, turime būti tikri, kad nustatome tik proporcingus reikalavimus ir neapsunkiname verslo bereikalingų darbų ir kad tikrai bus užtikrintas laisvas tų žmonių judėjimas. Bet mes labai tikimės, kad taryboje pavyks susitarti dėl šito prieinamumo direktyvos dokumento e, ir tikimės labai gerai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Rugsėjo mėnesį Taline vyks susitikimas su įvairiomis institucijomis, kurios teikia uh, bendruomenių lygių įvairias paslaugas, kurios padeda užtikrinti e, galimybę neįgaliesiems gyventi savarankiškai. Mes analizuosime, kaip galima padėti žmonėms gyventi savarankiškai. O dabar baigdama noriu grįžti prie mūsų šūkio mūsų pirmininkavimo šūkio - vienybė per pusiausvyrą. Kolegos, pirmininkaujantį Estiją tikisi sėkmingo bendradarbiavimo, bet tas, bendra, e, pirmininkavimo, bet tas pirmininkavimas bus sėkmingas, jeigu mes visi sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū Jums labai. Labai ačiū, gerbiamas ministrė. Ministras Osinovskis. Labai ačiū ir pirmininkė, ponės ir ponai. E, ką tik tai mano kolegė pristatė savo srities darbus, o aš o jums e, pakalbėsiu apie mūsų prioritetus socialinėje ir žimtumo srityje. Kaip kolegė ministrė Eiva jau sakė, Mūsų tikslas yra tvari Europa, kuri remtų darbo mobilumą ir vienodas galimybės visiems. Ir tai iš tikrųjų yra labai didelis mūsų prioritetas. Mes manome, kad socialinė Europa turėtų būti formuojama skaitmeninės visuomenės kontekste mes norime skaitmeninės Europos, novatoriškos, tai yra bendras e, mūsų pirmininkavimo tikslas, horizontalus. Uh, užimtumo srityje mes e, daug dėmesio skirsime e, darbuotojų judumui. Mūsų tikslas yra pasiekti sutarimą taryboje dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Mes norime užtikrinti gerą, teisingą pusiausvyrą tarp e, komandiruojamų darbuotojų teisių ir kita vertus įmonių laisvės teikti paslaugas bendrojoje rinkoje. Aišku, tai yra sudėtingas klausimas, kyla daug nesutarimų dėl jo, bet tai yra susijęs su Europos idėjos e, esme. E, laisvas dėjimas, bendroji rinka, e, viena vertus, sažiningumas, darbuotojų apsauga, kita vertus, tos visos vertybės tarsi sustelkė į vieną ir reikia ieškoti gerų sprendimų. Mes tęsime kolegų maltiečių darbus ir sieksime deramos pusiausvės tarp skirtingų valstybių narių e, pozicijų. Tikimės gero teisiškai tvirto teksto, kurį būtų galima lengvai įgyvendinti. Mes e, siekiame tikrai toli ir norime, kad iki spalio EPSCO tarybos būtų pasiektas susitarimas ir būsime pasirengę pradėti darybą su jumis tuojau tuo metu. Technologiniai pokyčiai, skaitmeninimas, e, tai e, turi labai e, gilius, gilų poveikį mūsų visuomeniai, vis didesnį. Ir mes esame labai patenkinti Europos komisijos pasiūlymų dėl Europos socialinių teisių ramščio mūsų piliečiai mm, e, labai aiškiai gali pamatyti, už ką pasisako Europa. Daug e, teisių jau egzistuoja, kai kuriuose valstybės narėse, kai kurių nėra, bet kas svarbiausia, e, šis ramstis yra ES politinis įsipareigojimas. Jo norima akcentuoti, jog negalima užtikrinti darnaus svaraus augimo, nenumatant žmonėms galimybių ir deramos socialinės apsaugos. Mes norime pratesti diskusijas dėl ramščio politinių lygmenių taryboje. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas e, sieks e, tokiu pat e, tikslų, kaip ir mes, ir kad mes galėsime pasirašyti iki šių metų pabaigos, tai vadinamą proklamaciją arba deklaraciją. Tam, kad būtų galima užtikrinti vienodas galimybės visiems darbo rinkoje, svarbu ES skatinti priemonės, kurios leisų suderinti šeimos ir e, profesinį darbą. Reikia daugiau paramos, reikia užtikrinti, kad tėvai galėtų dalytis e, prievolėmis namie ir taip pat reikia steigti moteriams daugiau galimybių dalyvauti darbo e, rinkoje, o vyrams daugiau įstraukti į šeimos gyvenimą. Šiame kontekste Estija pirmininkaujanti daug dėmesio skirs pirmosioms direktyvams e, dėl plataus užmojo e, direktyvos projekto dėl profesinio e, asmeninio gyvenimo derinimo. Ir konkrečios priemonės bus svarstomos mūsų, dar jau kitą savaitę vyks neformalus užimtumo socialinių reikalų šeimos ir lyčių lygybės ministrų susitikimas. Mes kalbėsime apie uh, E, profesinio ir asmenio gyvenimo derinimą, galvodami apie naujus šeimų rūšius ir naujas darbo rūšis. Taip pat mes norime užtikrinti gerą darbinę aplinką ir tęsime diskusijas dėl e, kancerogeninių, um, mutageninių medžiagų direktyvos ir sieksimės užtikrinti bendrą poziciją, suderinti skirtingas nuomonės ir antrąjį etapą norime mm, darybų mm, gerai baigti. Ir taip pat mm, labai svarbu yra, kad darbuotojai galėtų prisikėti derinti prie nuolatinių pokyčių darbo rinkoje Europoje. Rugsėjo 13-14 dieną vyks aukšto lygio konferencija apie darbo, būsimas, būsimą darbo pobūdį Europos Sąjungoje. Ir Estija po tų diskusijų parengs tarybos diskusijas apie ateities darbą, darbo tipus. Mes suprantame, kad šis uždavinys sudėtingas ir tikimės jūsų paramos Ir taip pat daug dėmesio skirsime žinioms. E, žinios yra labai svarbus dalykas, jos leidžia iš esmės analizuoti padėtį. Ir mes turime ES e, trišalės agentūras, kurių pagalba galime pasinaudoti siekdami savo tikslų. Ir mes e, norime pasižiūrėti į reglamentus, kurios, kurie apibrėžė tų trišalių agentūrų veikimą ir mes e, esame patenkinti tuo, kad kiekvieną agentūrą, sakykime, žiūrėti atskirai ir taip pat norime e, pasižiūrėti galimybės, kaip vertinti tas agentūras kaip, vis, kaip visumą, kaip paketą priemonių. Ir jūsų nuomonė bus labai svarbi mums šioje srityje. Gerbim kolegos, mes savo pirmininkavimo metu turėsime labai sudėtingas e, labai svarbės temas nagrinėti ir aš tikiuosi, kad mes su savo, su mano kolege galėsime užtikrinti iki pirmininkavimo pabaigos konkrečių rezultatų. Dėkui Jums. Recht herzlichen Dank, Herr Minister. Labai ačiū, ministrė. Pagal komiteto procedūras per pirmą diskusijų raundą išklausysime politinių frakcijų koordinatorių po to, pagal antrąjį raundą, turėsime galimybę kitiems nariams e, suteikti galimybę užduoti klausimus. Taigi aš siūlau klausimus grupuoti. E, taip bus ko gero lengviau. David Kaza, pirmasis EPP frakcija. Ačiū pirmininkė, labas rytas ministrai. Ačiū Jums už įžanginius pasisakymus. Jūsų pirmininkavimas prasideda labai svarbiu Europai metu. Tai yra laikotarpis, kada mes visi siekiame apčiopiamų rezultatų užimtumo, švietimo, įgūdžių atitikties, laisvo paslaugų asmenų ir darbuotojų judėjimo srityje Europa gali didžiuotis tuo, kad jį gali pasigirti stipriamis demokratijomis ir geriausia socialinė apsauga tikiuosi, kad taip ir išliks ateitie. Todėl aš norėčiau paraginti jūsų šalį pirmininkavimą apsaugoti vertybės ir e, sutartys. Turime užtikrinti, kad laisvo judėjimo, e, sąžiningos prekybos ir solidarumo principai būtų svarbiausi, kai aptariama įvairūs teikiami pasiūlymai. Jūs kalbėjote apie vienybę per pusiausvyrą. Man jūsų šūkis patinka. Klausimas yra toks. Ką jūs galite padaryti, kad suartinate skirtingas nuomonės e, šiomis temomis? Tos prieštaravimus prieš bendrąją rinką ir na, kaip galite padaryti, kad pagyvintume mūsų Europos projektą. Tikiuosi, kad jums pirmininkavimo metu reikia teikti, skirti dėmesį ne tik techniniams klausimams, bet ir politiniams, kad pasiektume, kad galime daugiau mūsų ateičiai. Ačiū. Ačiū socialistų frakcijos vardu. Pane Jungerijus. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ministrams už tai, kad jie atvyko į Europos parlamentas prisistatyti, pristatyti savo darbo programą. Turiu pasakyti, kad man jūsų šūkis taip pat patinka, nes iš tikrųjų kad na, mes bandome išspręsti myslę, kaip tą vienybę išlaikyti ir tai padaryti subalansuotai. Aš suprantu, kad čia jūsų yra pirmasis pirmininkavimas ir pirmoji pastaba būtų jūs Norėčiau pirmiausia pagirti dėl sėkmingai baigto trialogo, dėl karcinogenų ir mutagenų. Jūs pradėjote pirmininkauti tikrai pozityviai. Ir trialogas baigtas e, iš karto diskutuojant dėl šios direktyvos. Antra, Kaip kolega Kaza minėjo, išgyvename ypatingą laikotarpį mūsų kadencijos metu, mūsų ir komisijos kadencijos metu pats laikas pasiekti rezultatų, sprendžiant kai kurios socialinius klausimus. Kai komisija teigia, kad sąjunga turi 3A reitingą ir socialinėje srityje reikia to pasiekti. Malonu girdėti, kad jūs siekiate parengti e, tarybos išvadas dėl darbuotojų komandiravimo per spalio mėnesio EPSCO ministrų posėdį ir tuomet būtų galima pradėti trialogą dar pirmininkaujant jums. Ko gero, taip tikrai būtų didelis palengvėjimas man, jeigu taip įvyktų. Turiu vieną klausimą susijusi su trialogais dėl ES finansavimo. Tai yra solidarumo teismų. Solidarumo korpuso finansavimą. Man atrodo, šis pasiūlymas bus pateiktas tam, kad galėtume pradėti dirbti su solidarumo korpusu be jokių, jeigu pradėsime tai daryti be jokių lais, naujų lėšų skirtų šiam projektui, tai reikš, kad sumokėjus už šį projektą neliks pinigų kitiems socialiniams projektams, kurie yra artimi mūsų širdžiai, kaip ir jūsų. Taigi kaip jūs nuomonė mes subalansuosime šį solidarumo korpuso klausimą su ESF ir Erasmus projektais. Ačiū. EKR vardu pane Makintar. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ministrai. Labai malonu su jumis susitikti šiandien. po kitų dviejų kolegų pasisakymo aš taip pat norėčiau pasidžiaugti jūsų pirmininkavimo šūkių vienybė per pusiausvyrą. Ypač žimtumo teisės aktų srityje pusiausvyrą yra visada mūsų siekiamybė. Ir aš pritariu jūsų idėjai, kad taisyklės turi būti lengvai suprantamos. Aš e, su patirties e, turiu patirties vadovauti mažam verslui. Na, o mažam verslui e, svarbiausia, kad e, nereikėtų skirti daug laiko interpretuoti, suprasti taisyklės ar netgi mokėti teisininkams už tų taisyklių interpretavimą. Taigi viskas turi būti lengvai suprantama. Tai tuomet e, mažam verslui tai sukuria užtikrintumą ir jie žino, kad staiga nebus e, nusikaltėliai, netaps nusikaltėliais ar taisyklių pažeidėjais. Vienas iš e, dokumentų, kurį jūs minėjote, tai yra darbuotojų komandiravimo direktyva. Ir čia tikrai mums reikia lengvai suprantamų taisyklių. Ir čia taip pat mums reikia išlaikyti daugelio Europos šalių vienybę. Čia yra įvairių interesų, įvairių perspektyvų. Man atrodo, kad labai įdomu, kad būtent pirmininkauti pradeda šiuo metu Estija. Nes man atrodo, kad kyla pavojus, kad įvyks e, tam tikras susiskaldimas tarp naujųjų, tiesą sakant, ir mažesnių šalių, ir didesnių, senesnių, E, šalių, kurios yra atlyginimai didesni. Todėl labai vertinga tai, kad e, e, atstovaujamos šiuo metu gerai būtų mažesnės naujosios šalis. Ir norėčiau išgirsti jūsų idėjų, kaip jūs įsivaizduojate balansą tarp rytų ir vakarų, kaip išlaikyti vienybę ir įgyvendinti, pasiekti tokią, tokios komandiravimo direktyvos, su kuria galėtume gyventi visi. Ačiū. Dabar Alde frakcija Martina Dlabajova. Ačiū pirmininkė. Mėly ministrai, ačiū Jums už Jūsų prioritetų pristatymą. Turiu pasakyti, kad Jūs turite nemažai iššūkių. Momentas Europai nėra pats lengviausias ir linkiu Jums sėkmės Turiu pasakyti, kad pradėjote dirbti labai gerai, jūs balsas yra puikiai girdimas ir jūsų komandos dėka taip pat, nes jūsų kolegos dirba tikrai labai gerai. Žinojame apie jūsų prioritetus gerokai prieš jūsų pirmininkavimo pradžią, taigi ačiū už tai. Norėčiau galbūt pakalbėti apie tai, ką minėjo kolegos. Mano klausimas bus skirtas ministrui Osinovskijai dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Aš esu vienas šešėlinių pranešėjų Europos parlamente Aš esu iš mažos šalies, Čekijos Respublikos ir tas balansas ir siekis pasiekti to balanso man yra puikiai suprantamas. Ir ministrai, jūs pats esate komandiruotas į Briuselį, tikiuosi nesusidurėte su problemomis atvykdamas į Belgiją, bet bijau, kad gali situacija pablogėti. Taigi turime dirbti kartu, e, sprendžiant šias problemas. Jūs sakėte, kad išklausysite abiejų pusių. Aš Iš tikrųjų, vertinu Estiją kaip puikų diskusijos tarpininką ir tai yra puikius, e, puikiai proga suvesti abi pusės ir rasti tą subalansuotą požiūrį. Esu įstikinusi, kad jūs atsižvelgsite taryboje įvairius balsus, ypač e, dėl to, ką, ką minėjo ministrė Iva dėl laisvo žmonių judėjimo ir paslaugų judėjimo. Tai yra vienas svarbiausių prioritetų. Taigi dirbkite su kolegomis ir iš transporto srities, nes su judumo paketu čia bus tas pats, užimtumas ir transportas e, turi, specialistai šios srityse turi dirbti kartu. Toliau klausimas e, ministrė Įva dėl socialinio saugumo koordinavimo. Dažnai kalbame apie tai, kas ir kiek, e, kokiamis aplinkybėmis turi mokėti. Vienas iš dalykų, kuris yra svarbus, yra veiksmingas įstatymų, kurios priimama įgyvendinimas. Ar galvojate apie tai, kaip skatinti siekti kažkokių skaitmeninių sprendimų socialinėje srityje jūsų pirmininkavimo metu, nes galbūt kažkoks do, dalymasis duomenimis tarp valstybių narių, e, steikiant socialinio saugumo informaciją apie išmokas, apie ko susukčiavimų, galėtų būti neblogas žingsnis Estijai. Apskritai skaitmeninimas, inovacijos, kaip žinome, yra nesustabdomi ir galime jų bijautis, bet e, galbūt Estija galėtų būti mums geras pavyzdys šioje srityje. Galbūt galima pasiūlyti naujų sprendimų užimtumo ir salės koordinacijos srityje. Ir norėčiau paraginti jūs dalytis gerąją patirtimi, tais dalykais, kurie veikia, nes jūs turite gerai penkišių dalykų. Na, man pasisekė, nes aš turiu patarėją Estą ir suvienydama geriausius sprendimus pasiektus Estijoje ir Čekijoje, aš galiu tikėtis tam tikros sėkmės. Taigi, sėkmės jums. Taigi, toliau GUE NGL frakcija, na, Palama Lopes. E, Labas rytas, labai ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę tiesiogiai susipažinti su Estijos pirmininkavimo e, prioritetais per artimiausią pusmetį. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Pirmiausia, dėl socialinio ramščio. Visi žinome, kad e, e, jeigu neįdėksime praktiškai to socialinio ramščio, tai viskas liks tik politinėmis deklaracijomis. Mes turime labai aišku priemonių planą apibriežti socialiniams teisės įgyvendinti ir e, reikia, kad tikrai tai atsispindėtų ES teisės aktuose, būtent ES teisės aktuose, nes jeigu norime kovoti su socialiniu e, dempingu, tai negalima ieškoti dviejų greičių sprendimų ar taikyti juos. Taip pat norėčiau pateikti tam tikrų klausimų ir galbūt galėtumėte e, sureaguoti tai. Būtent norėjau paklausti, ar esate pagalvoję apie galimybės, kad ES galėtų prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, kaip kad numato sutartis, ir e, prie socialinės hartijos, nes e, tai tarsi apjungtų įvairias teisės e, įvairiuose dokumentuose tarptautinės išdėstės, kurios e, ir grindžia Europos socialinį modelį. Taip pat e, norėčiau pasiteirauti apie kokius socialinius aspektus kalbėsite su socialiniais pašnekovais ir uh, ką konkrečiai ketinate daryti ES mastu ar valstybių narių lygmenių dėl socialinių teisių. Ir dabar konkretesnis klausimas apie jūsų poziciją dėl uh, E, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Aš esu susirūpinusi dėl to, kad visą laiką galvojame apie pusiausvyrą tarp e, bendrosios rinkos ir darbuotojų teisių, bet e, ši direktyva, jos pirmasis tikslas turėtų būti pagerinti darbo sąlygas. Deja, kol kas netaip yra viskas daroma. Uh, ir galbūt galėtumėte konkrečiau pasakyti apie tai, būčiau dėkinga ir galiausiai e, matome, kaip nesėkmingai yra e, įgyvendinama direktyva dėl komandiravimo. Kai kas, e, kai ką įgyven, e, įgyveno, kai kas ne ir priešai kurias valstybės jau yra pradėta pažeidimo procedūra. Jana Štanuka. Toliau Tatjana Ždanova. Ždanoka, atsiprašau, žaliųjų vardu. Kalbėsiu latvių kalbą. Pirmiausia, noriu pasveikyti ministrus atvykus į mūsų posėdį ir palikėti Estijai sėkmingo pirmininkavimo pusmečio. Ir pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą ministrai Kajai Iva. Nežinau, gal ne visiškai tiksliai. <clears throat> buvo išversta, bet jūs kalbėjote apie to paties lygio paramos, paramą, to paties dydžio paramą Bet manau, kad reikėtų tada labai aiškiai apibriežti, kokia tai bus e, parama. Dar vienas dalykas minimal, - minimalios pajamos ir a, e, parama toms šeimoms, tiem šeimų ūkiams, kurie gauna minimalias pajamas. Dabartiniu metu parlamentas rengia rezoliuciją dėl minimalių pajamų, tačiau dėja komisija atsisako pateikti teisėkuros pasiūlymą dėl minimalių pajamų. Ir nebejotinai tai yra susiję su minimaliu atlyginimu. Taigi, ką Jūs apie tai galvojate? Kokia taip pat, Jūs taip pat kalbėjote apie komandiruotojų darbuotojų direktyvą. Man atrodo, kad ir ši direktyva yra glaudžiai susijusi su minimalaus atlyginimo ir minimalių pajamų reikalais. Nes pavyzdžiui, mano šalyje, Latvijoje, minimalis atlyginimas yra penkis kartus mažesnis nei Luksemburgė. Man atrodo, panaši padėtis yra ir jeigu bus, jeigu palyginsime Estijos ir Luksemburgo minimalų atlyginimą. Aš manau, kad neįsprendus šios pirminės problemos mes neįspręsime kitų ir susidursime su rimtais, rimtais sudėkingais dalykais svarstydami komandiruotojų darbuotojų direktyvą. Kadangi jūs vadovaujatės e, šūkiu <clears throat> vienybė per pusiausvyrą, tai e, e, yra tas principas, kad lygias kad už tą patį darbą turi būti mokamas vienodas atlyginimas. Bet dabar mes matome tą penkių kartų skirtumą tarp turtingiausių ES valstybių ir skurdžiausių ES valstybių. Ir kitas klausimas, e, kurį noriu išduoti, skirtas ministrui Osinovski. Aš rengiau pranešimą a, šeimos, privataus ir profesinio gyvenimo suderinamumo klausimais. Ir pagrindinis Europos komisijos atitinkamos direktyvos variantas buvo pakankamai neigiamai mūsų vertinamas ir mes tikrai dar tebe turime klausimų. Nes, pavyzdžiui, motinystės atostogų klausimas mūsų, kaip sprendžiamas mūsų netenkina, ypač turint galvoje, kad nepavyko bandymai tartis e, <clears throat> dėl atitinkamos direktyvos. Taigi, kaip yra su tėvystės motinystės atostogomis? Ačiū. FDD nematau, kad kas pasisakytų, tada NF. Bet irgi nematau jų salėje. Todėl galime pirmąjį klausimų etapą baigti ir tikriausiai jūs patys nuspręsite, kas pirmasis atsakys. Ministrė Ibo, Kaja. Ačiū. Ačiū už šiltus žodžius skirtus mūsų pirmininkavimui, bet mes dar tik pradedame savo pirmininkavimo pusmetį ir pabandysiu jums atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, bandysiu atsakyti į bendro pobūdžio klausimą apie galimus rezultatus ir kaip mes um, ketiname susitarti tokiais sudėtingais klausimais, kaip uh, socialinių sistemų suderinamumas. Na, jūs žinote, kad mes pirmininkaujantis trejetas kartu su Bulgarija ir Austrija rengėme programą ir svarstėme, kaip ką galėsime padaryti. Pirmiausiai reikia susitarti dėl bendrojo požiūrio į socialinio sistemų suderinamumą ir tikimės, kad iki 18 metų birželio pavyks e, jau susitarti dėl bendros pozicijos, tada prasidės kitos dėrybos. Ir tikėkime, pavyks patvirtinti iki metų pabaigos tą direktyvą. Mes turėsime pirmiausia įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės nuomonę, įsiklausyti visų nuomonę ir kaip galima jas darinti tarpusavyje. Taip pat norime atskirti atskirų sričių teisinį pagrindą vieną nuo kito, kad būtų galima konkrečios, konkretaus teisės akto ribose veikti pakankamai laisvai. Dar jūs žinote, kad mes galvojame ir apie skaitmeninimo pusę, nes yra skaitminė duomenų pasikeitimo sistema. Taip, tokia sistema egzistuoja, bet mes savo pirmininkavimo laikotarpiu ketiname padirbėti su specialistais, kad a, surastume būdą, kaip plačiau keistis a, duomenimis, nes visi norėtume, kad duomenų a, pasikeitimo sistema leistų pirmą teisi, keistis teisingais duomenimis ir e, taip pat, kad būtų užkirstas kelias klastotam. Dabar minimalus atlyginimas. Aš nekalbėjau apie jį, aš kalbėjau apie lygias galimybes ir lygia pri, e, ir um, lygias galimybes ir prieiga prie socialinės apsaugos sistemos tam, kad visi žmonės galėtų uh, pasinaudoti savo turimomis teisėmis. Iš tiesų, tenka tik apgailestauti, kad didelė dalis mūsų visuomenės yra ties atskirties riba. Bet šis dalykas dar susijęs ir su europiniu semestru. Aš manau, kad Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama socialiniams reikalams ir vis daugiau valstybių narių įsitraukia į socialinių klausimų sprendimą. O tai džiugina. Aš manau, kad daugiau todėl kalbama apie socialinius aspektus ir Europinio semestro kontekste. Nebijotinai, kad e, reikės atsižvelgti ir į valstybių narių padėties specifiką. Bet šią prasme naudingos gali būti kiekvienai šaliai skirtos rekomendacijos, kurias rengia komisija. Dabar dėl e, minimalių pajamų ir teisę gauti tokias pajamas. Šis klausimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Žinote, ir minimalios pajamos, ir socialinė apsauga yra valstybių narių kompetencijos sritis. Tačiau Visgi svarbu, kad valstybės narės turėtų minimalių pajamų sistemą, pagal kurią būtų garantuotas tam tikras minimalus pajamų lygis. Man atrodo, kad šiuo metu tai viskas, ką galime padaryti ir tiek galėčiau atsakyti jums užduotus klausimus. Aišku, jeigu jūs turėsite kitų klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dabar ministrė Osenovskiai žodis jums. Ačiū už klausimus. Pabandysiu atsakyti kaip galima geriau. Pirmiausia, dėl motinystės tėvystės atostogų Tai pirmiausia noriu pasakyti, kad pats pasiūlymas yra toli siekiantis, labai ambicinga, ambicingas. Ir mes tik džiaugiamės, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpiu prasidės šių dokumentų analizė. Dabar dar per anksti bandyti prognozuoti diskusijų taryboje rezultatus bet nebejotinai, kad vykstant dėryboms mes su parlamentu glaudžiai bendradarbiausime ir stengsime, kaip galima didesnės pažangos dėrybose pasiekti. Toliau um, buvo Kitas klausimas, madam Angerijus uždavė apie e, Europos solidarumo korpusą ir koks skiriamas prioritetas. Taip mes skiriame prioritetų ir ketiname savo pirmininkavimo laikotarpį toliau dėl Europos savanorių korpuso dėrėtis. O korpuso finansavimo reikalai yra labai aktualūs, nes nekarta skirtingų metų apie tai buvo kalbėta, tačiau <clears throat> tai jau nebe mano atsakomybės rytis, o už tai atsakingi yra jaunimo reikalų ministrai. Dabar kitas dalykas - komandiruotėjai darbuotojai. Tai iš tiesų ir politinių, ir kitų požiūrių yra labai sudėtingas dokumentas. Todėl visai suprantama, kad valstybės narės vertina vadovaudamosi ir laisvo žmonių judėjimo principų, bet kita vertus jos vertina taip pat ir pagal tai, kiek įmonėms bus užtikrinta galimybė sąžiningai konkuruoti tarpusavyje. Sąžiningo konkurencijos pagrindų teikti <clears throat> paslaugas. Todėl labai išsamei pirmininkas per ankstesnio trejeto pirmininkavimą buvo aptarti ir išanalizuoti šie klausimai ir nemažai, nemažiau um, išsamios diskusijos vyko ir parlamente. Mesgi iš savo pusės pirmininkavimo laikotarpiu pabandysime surasti kompromisinį variantą. Uh, nes nebejotinai visos pusės turės kažkiek nusileisti, visos pusės turės tartis dėl kompromiso, nes kitaip e, rizikuojame, kad e, iki 19 e, metų komisijos ir parlamento kadencijos pabaigos <clears throat> nebus įmanoma susitarti dėl šio dokumento ir jo pradėti gyvendinti. Todėl mūsų darbo planuose komandiruotojų darbuotojų direktyvai yra skiriamas absoliutus prioritetas. Aišku, mes tikimės to kompromiso ir labai norėtume, kad būtų puikus kompromisas, bet pirmiausia, apskritai reikia susitarti. Toliau o, ponas Kasa ir kiti kalbėjo apie ES vienybę ir tą takoskirą, kuri egzistuoja tarp įvairių valstybių narių. Noriu pasakyti, kad daug svarbiau pirmiausia kal, e, užtikrinti politinę vienovę, o paskiau jau pradėti e, dėrybas dėl techninių elementų, dėl techninių detalių. Bet man taip pat atrodo, kad kartais neteisingai bandoma apibriežti, ką reiktų rinktis. Ir pasirinkimas skirstomas tarsi į dvi tik tai sudėdamasias pusės - nacionalinis ir europinis interesas. Aš manau, kad mes turime bendrus interesus. Taip, aišku, mes matome, kad kartais vadovaujamasi um, trumpalaikiais tikslais, o ne ilgalaikę perspektyvą ir todėl uh, renkamasi. Re, kam, parenkami tie, pasirenkami tie variantai, kurie labiau dera su nacionaliniais interesais. Ir galima suprasti, kodėl atsiranda tada labai didelė spaudimas apsirimoti trumpalaikiais tikslais. Ir tai ne tik pastebima nacionaliniu, bet ir europiniu lygių. Bet aš, e, tiesą pasakius, e, nusiteikęs optimistiškai, nes įgytas tam tikras pagreitis ir mes galime toliau žengti sparčiau, užtikrindami didesnę vienovę, jeigu veiksime vieningai, aišku. Ir tada mes galėsime pasiekti rezultatų. Dėkuoju, ministrė. Dabar pradėsime antrąjį klausimų raundą. Nemažai kolegų nori paklausti. Pirmasis Tomas Man. Dėkuoju, pirmininkė. Galiu tik pritarti kolegoms, kai jie sako, kad labai daug ko tikimės iš Estijos pirmininkaujančios. Strasbūre pilna salė plenarnių posėdžių susirinko, kai jūs pristatėte savo programą. Tikiuosi, kad tai bus kaip ir pateiksite tai išvadas. Jūs esate dinamiška šalis ir tai e, tą atspindi jūsų darbai. Dabar turime daug galimybių. Um, Karolio didžiojo premija, apdovanojimas, susideda e, iš dviejų dalių ir galima pasakyti, kad Dalis skirta toms, dalis mei. Ir e, jungtinė karalystė, matome, kokios pozicijos griežtos e, laikosi, o mes turime galvoti, kaip dirbti kartu ir dėje ateityje jungtinės karalystės parlamento narių nebeliks, jie puikiai dirba čia. Ir žmonės dabar nori atsakymų iš mūsų apie ES ateitį. Jūs minėjote skaitmeninius dalykus, bet e, nebekanka tik galvoti apie tai, kaip mes galime konkrečiai pradėti dirbti, kokia yra e, tų darbuo ateitis. Pažiūrėkime į Silicio slėnį. Tai susiję su mūsų būsimais darbais. Mums reikia taip pat konkrečių pavyzdžių toliau socialinių teisų ramsis. E, Kai kurie sako, kad tai yra tik tai tuščios kalbos, nieko nereiškintis pareiškimai ir kad valstybių narių kompetencija sumažės. Mums reikia e, pusiausvros ir toks būtų teisingas požiūris. Bet žiūrėkite rimtai, reikia intensyvių diskusijų, reikia užtikrinti, kad tokia tema būtų tikrai uh, pakankamai gerai išnagrinėta, kad žmonės nenukentėtų nuo tų didžiulių pramonės procesų ir kad būtų suvokiama, kas yra svarbiausia. Mes taip pat turime uh, nutraukti tą priešpriešą tarp e, rytų ir pietų, iš, tarp vakarų ir rytų. Ir reikia priimti sprendimus galiausiai dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos Elizabet Moran Šartie. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiamas ministrė, linkiu pirmiausia sėkmės jums. Per pirmininkavimą mes tikrai labai daug vilčių siemė su jūsų e, pirmininkavimu ir e, dėl e, tų klausimų, kuriuos minėjo kolegė Anijas Jongerijus. Ir Visi šešėliniai pranešėjai išsakė labai svarbių e, minčių, nes kiekviena frakcija labai svarbi tam, kad mes galėtume užsitikrinti vienybę, apie, karę, apie kurią jūs kalbėjote, ir kad įveiktume e, susiskaidimą praeities, kad ateitie to nebebūtų, nes ateities Europa yra vientisas e, Europa, kai nebėra skirtumų tarp e, rytų ir vakarų. Jūs kalbėjote apie vienybę ir mes e, to tikimės iš jūsų ir Europos parlamentas viską darys, kad tikrai būtų galima dirbti vadovaujantis kompromiso dvasia. Tačiau, tačiau yra taryba. Ir jūs dabar esate atsakingi už e, tarybos darbą per atėjančius keletą mėnesių būstę ir aš norėčiau jūsų prašyti atkreipti dėmesį ypatingą į tam tikrus dalykus. Pirmiausia, darbų kalendorius. Mes nesugebėjome per birželio mėnesį užsitikrinti sutarimo, kaip pirmininkavimo Malta. Ar šiandieną e, šioje salėje galite mums pažadėti, kad jūs sieksite susitarimo taryboje spalio mėnesį. Nes e, visi, e, visas dalsimas, nesutarimas taryboje yra labai blogas e, signalas ES vienybei. E, antras dalykas, kolegė Agnes Jogerijus, kuri kartu su manimi renkė pranešimą, kalbėjo apie, tai, kalbėjo apie tai, kad reikia pradėti trišalės darybas, bet aš dar daugiau pasakyčiau, aš noriu, kad trišalės darybos baigtųsi e, tarp tarybos, parlamento, jums pirmininkaujant. Ir tai yra svarbu, tai galėtų suteikti vilties visiems mūsų piliečiams Europoje, kuri turi šiandieną e, pirmiausia atsigręžti į socialinius reikalus, reikia kalbėti apie socialinę Europą ir kiti kolegos kalbėjo apie tai, kad mes dabar kūrėme pamatus socialinės Europos. Taip, 96 e, straipsnis, laisvas paslaugų, paslaugų judėjimas, tai yra e, svarbus dalykas, bet visi piliečiai E, turi žinoti, kad mes Europos lygmenių sprendžiame nedarbo problemą. Ir socialinės Europos savoka yra nepaprastai dėl to svarbi. Taigi kalendorius, trišalės darybos sėkmingos, socialinės Europos e, dvasia. E, norėčiau, gerbiami ministrai, palinkėti jums sėkmės šiuose srityse. Dėkoju. Enrique Kalvė Šambum. Dėkoju. Gerimas pirmininkė, sveikinu ministrus, labai malonu vėl jūs matyti. Ir esu tikras, kad ne paskutinį kartą jūs matau, nes turėsime daug ką aptarti. Kalbėsiu apie praktinius dalykus. Pateiksiu klausimą. Visi sutarė dėl to, kad jau dabar suprantame, jog kad sutelktume kritinę paramos masę Europai, yra atsižgręžti į socialinius dalykus. Socialinė politika tai ir labai svarbu, artėja rinkimai ir mes negalime e, būti vertinami to, kaip elitinis, elitas politinis, mes tikrai palaimėsime reikia, kad mes daugiau socialiniams dalykams skirtume dėmesio ir taryboje. Ir reikia, kad Europos žmonės tai žinotų ir nereiktų reikėtų, ats, kad atsirastų e, tik tai susierzinimas dėl to, kad e, kalbėsime labai gražiai žodžiais, poetiškai ir taip toliau ir panašiai. Labai svarbu, kaip galima greičiau, užsitikrinti konkrečius rezultatus. Apie tai jau buvo kalbėta. Komisija mm, E, pateikė deklaraciją apie socialinius dalykus, apie mūsų vertybių akcentavimą ir taip toliau ir panašiai. Tai viskas labai gerai, bet kaip galima e, greičiau reikia vieno, dviejų ar trijų konkrečių rezultatų, kurie paveiktų daugumą žmonių. Ir aš e, manau, kad aš asmeniškai galvau, kad komisija suklydo pateikdama uh, klausimą, kuris mus skaido, tai yra darbuotojų komandiravimas. Nei išorė, nei viduje pakankamai nevertinti tie dalykai, tai kyla daug problemų. Be... Ir vis tik tai e, viskas jau yra pateikta, taigi reikės kaip nors su tuo gyventi. Ir dar noriu paklausti e, jūsų, ar būsite pasirengę reikalauti tarybos, kad būtų patvirtintas koks nors re, po, realistiškas e, veiksmų planas, e, kurį būtų galima įgyveninti klausimais, kurie yra svarbus visiems. Pavyzdžiui, e, minimalus, minimalios pajamos. Ir kaip pavyzdžiui veiksmingas darbo vietų kūrimas ir EFSI geresnis panaudojimas, nes e, toliau matome, kad didėja neligybė ir kaip kovoti su neligybė. E, kaip pavyzdžiui taikyti ES lygmenių priemonės, solidarės priemonės, kad būtų galima kovoti su skurdu. Ir kaip numatyti konkrečius veiksmus, nežiūrint visų problemų. Ir galbūt mes ką nors padarysime iš tikrųjų iki 2019 metų, kad žmonės galėtų realiai tai pajusti. Ne tik tai reikia kalbėti apie gerus ketinimus, projektus ar temas, kurios mus dar labiau skaido. Ir aš norėčiau, kad jūs ne tik apie e, E, tą, kalbėtumėte apie tą gražų tarp institucinį sustarimą, pareiškimą, darytumėte kažką praktiškai ir pasakytumėte, kad iki 2019 metų kažką padarysime. Pavyzdžiui, kova su skurdu, e, minimalios paimos ir e, galėtumėte jūs per savo pirmininkavimą paaiškinti, kad tai neturi nieko bendro su minimaliu atlygiu. Kalbėkime apie minimales pajamas. Uh, konkrečiai ir dar du dalykai. Reikia veiksmingai sutelkti jėgas ir dirbti dėl konkrečių tikslų. Ar galite jau tą užtikrinti per savo pirmininkavimą? Claude Roland. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, gerbiami ministrai, jums už jūsų paaiškinimus. E, viskas, aišku, aišku yra, kad jūs pirmininkaujant ypatingų metų ir turėsite labai daug darbo, bet e, reikia galvoti, kas yra svarbiausia, pirmiausia, svarbiausia mums ekonominė, socialinė srityje. Mes ES išgyvename ekonominę, politinę prasme sudėtingą laikotarpį, nepamirškime Brexito, bet kas e, kelia didžiausią surūpnimą, tai yra piliečių nusistatymas. Gana nemažai piliečių dabar nusigręžia nuo Europos e, projekto. Todėl taip yra, kad jie galvoja, jog ES yra labai nutolusi nuo, kasdien, nuo jų kasdienio gyvenimo. Ir e, kas pirmiausia žmonėms rūpi darbas, darbo vietos kokybė, darbo kokybė gyvenimo, socialinė apsauga, tai yra asmenės svarbos dalykai ir taip pat galimybė prisiderinti prie naujų atsirandančių šiandieną darbo formų. Ir Mes e, turime galvoti apie galimybės, kurios atsiveria. E, pavyzdžiui, socialinis e, ramstis, socialinis pagrindas. Ir reikia dabar konkrečiai kažką daryti. Jeigu to nepadarysime, tai e, kyla pavojus, kad tai paprasčiausiai bus e, žlugus, žlugas projektas, tušti žodžiai, kurie dar labiau nuvils piliečius. Ir aš e, E, tikiuosi, kad jūs nepamiršite taip pat ir socialinių partnerių, įmonių atstovų, e, darbuotojų atstovų dirbdami, nes tai yra pagrindas jūsų įsipareigojimo. Jūs kalbėjote apie tai, kad sieksite kompromiso dėl skirtingų dalykų, bet noriu pasakyti, kad e, tie kompromisai turi būti ne kokie nors silpni, bet tikrai labai stipri, nukreipti į ateitį kompromisai. Dabar Jana Tom. Dėkoju, pirmininkė. Ministrai, labai keista dabar kalbėti. Aš tarsi skambinu į radio stotį ir prašau, kad jūs sugrotumėte dainą mano vyrui, kuris dabar triusia virtuvėje. Aš neklausiau, nenorėjau jų pateikti jums jokių klausimų, bet išklausiau kolegų ir dabar galvoju, E, e, kažkas galvoja, kad per pusmetį e, jums pavyks iš penkto į dešimtą lygmenį pakelti ES reikalus. E, taip skamba visi klausimai, lūkesčiai, bet neišsigaskite, tai būna panašiai. Kartais mes su kolega Enrike e, rūkom ir galvojame, kur yra subsidiarumas. Taigi, dabar pateiksiu aš jums klausimą. Ką jūs galvojate, kas yra, kokios temos mažiausiai prieštaringos jums, pirmininkaujant? Ir tikiuosi, kad neįstriksite e, be, pokalbiuose be pabaigos su valstybės narėmis. E, galbūt mėlyna kortelė, nedeklaruotas darbas, kur jūs galvojate, E, gali atsirasti daugiau e, bendros valios tarimo iš valstybių narių pusės, e, kur nebus pra, kraujo praliejimo. Atsiprašau, kad taip gal išsireiškiau. Ir taip pat pritariu kolegiai Martinai. Jis sakė, kad Estija gali pasigirti daug ko pasidalyti su kitais elektroniniai receptai ar tėvystės atostogos, kurios tikriausiai sistema yra pati geriausia Europos Sąjungoje. Ir galbūt jūs pasinaudosite progą ir pademonstruosite kitiems, e, ką mes turime. Ir aišku, linkiu jums sėkmės. Dėkuoju, Jean Lambert. Thank you. Um, I wanted... Ačiū. Norėjau užduoti keletą, iškelti keletą skirtingų problemų. Kolegija ką tik minėjo mėlyną kortelę. kuri yra susijęs su kvalifikuotų darbuotojų teisėmis jų atvykimo Europos Sąjungą. Ir aišku, svarbiausias formatas, kuris atsakingas už tai yra teisingumo ir vidaus reikalų sritis. Tačiau galbūt būtų galima į šią diskusiją integruoti ir užimtumo E, atstovus, srities atstovus į tuos trialogus, kurie prasidės, tikiuosi, gana greitai, nes mes esame pratę, kad viskas, kas susijęs su darbu migracija, tai yra susijęs su kliūtimis atvykimui, o ne nekalbam apie naudą darbo rinkai ar tiems žmonėms, kurie atvyksta. Taigi reikėtų išplėtoti ir šią tematiką. Norėčiau išgirsti jūsų mintis, kaip, ką, jūsų, e, ką jūs manote apie tą užimtumo sritį ir jos traukimą į šią diskusiją. Toliau dėl lyderystės, kuri čia buvo minima, vienas iš dalykų, kurį ES yra deklaravusi, kurį nori lyderiauti, tai yra kovojant su klimato kaita. Taigi, kur jūs čia matote savo galimybės dirbti užimtumo ir investicijų srityje, siekiant padėti plėtoti tą ekologinį pereimą, apie kurį dažnai kalbame Europos parlamente, jungtinėse tautose. Na ir komisija kartais tai paminė. Įdomu būtų išgirsti, ką Jūs galvojate, kiek čia galėtų prisidėti užimtumo dimensija. Nes nepakankamai žiūrime apie įgūdžių plėtrą kai kuriuose tų naujųjų sektorių O mes juk norime būti lyderiai klimato kaitos rytyje, taigi kartu su socialiniu vystimus darbo vietų kūrimu ir darbo jėgos vystimus tam tikrą reikalingą kryptimi. Ačiū. Daugiau prašymų pasakyti nėra. Taigi galime paprašyti ministrus dabar atsakyti į klausimus, kokią jūs norite tvarką jūsų nuožiūrą. Ačiū kolegos. Dėkoju dar kartą už paramos pareiškimą ir už jūsų klausimus. Aš visiškai sutinku, kad e, dabartiniai laikai nėra lengvi ES, tačiau jie suteikia tam tikrų galimybių galimybių suprasti vienybės vertę ir galbūt tai padrasins ir paskatins valstybės narės ir visus šiaip pabandyti kažko pasiekti. Mūsų pirmininkomis, mūsų iniciatyvas, e, pavyzdžiui, socialinių teisų ramstis suteikia galimybių pasiūlyti kažką naujo ir svarbiaus kai dėl ES e, vienybės, tai socialiniai klausimai yra ypač svarbus, nes socialiniai, socialinius klausimus žmonėms lengva suprasti. Kuo geriau spręsime valstybės narėse socialinius klausimus, tuo daugiau bus pasitikėjimo ir vyriausybėmis ir Europą. Ir manau, mūsų e, prievalė yra to siekti. tiek dėl pozityvių pavyzdžių, dėl to, ką galima pasiekti šiais laikais, kuomet tarp šalių egzistuoja didžiuliai skirtumai. Na tai jūs teisūs, kad šioje srityje to vienybės nelengva pasiekti. Man atrodo, kad koordinavimo reglamentas suteikia tam tikrų galimybių pavyzdžiui, individų teisės, individualios teisės žmonėms, kurie turi mažų vaikų, pavyzdžiui, čia yra erdvė susitarimui. Bet vienas iš dalykų, kurių norėčiau siekti pirmininkavimo metu, yra rimtai pagalvoti, kaip keistis gerąją patirtimi, praktiškai pademonstruoti žmonėmis, kaip galima mąstyti naujoviškai apie tam tikrus dalykus. Socialinio ramščio srityje komisija pradėjo konsultacijas dėl galimybės pasinaudoti socialinę apsaugą, dar turėsime palaukti tos konsultacijos rezultatų. Europos socialinių teisų ramstis apima ir teisę ir minimalias pajamas ir todėl neišvengiamai reikės šį klausimą aptarti. Tiek iš mano pusės, toliau perlaužu žodį kolegai. Ačiū, prašom, ministrė. Ačiū dėl klausimo apie darbuotojų komandiravimą ir jo, šio klausimo grafiką. Iš tikrųjų, kaip sakiau, mes siekime parengti bendrai požiūrį iki spalio mėnesio ir jeigu jūs būsite pasirengę ir mes būsime pasirengę pradėti reagaus iš karto, Ir aišku, mes neprieštarautume, kad trialogai pasibaigtų iki mūsų pirmininkavimo pabaigos, tačiau pirmasis žingsnis, aišku, yra parengti EPSCO bendrai požiūrį spalio mėnesį. Antra, dėl milinosios kortelės. Aišku, mes e, sekame pokyčius e, gana atidžiai. Vidaus reikalų ir teisingumo ministrų formatu, tačiau mes neplanuojame jokių e, diskusijų apie tai EPSCO lygmeniu. Daug kas minėjo ateit, darbo, darbo ateities klausimus ir šio klausimo plėtojimas siekiant susijęti transformaciją ekonomikoje, visuomenę, socialinių sistemų pokyčius. Tai yra svarbus iššūkius, ar kalbėtume apie transformaciją į ekologinę ekonomiką ar į skaitinę ekonomiką. Ir kartais matome, kad ateityje gali sumažėti socialinė apsauga. Yra tam tikrų problemų žmonėms, perinant į kitą sritį, yra taip pat regioninės politikos problemų, nesenosios ekonomikos eko, e, regionai gali netapti naujosios ekonomikos regionais. Tačiau aš nemanau, kad tai yra priežastis stabdyti pažangą, tai yra iššūkis, kurį reikia spręsti todėl ir Estija, kaip pirminkantys šaldysis ir šiaip kaip šalis, mes daug dėmesio skiriamės naujovėmis, judame čia į priekį ir tuo pat metu bandome ieškoti būdų, kaip pakeisti mūsų socialinę politiką, kad ji būtų adekvati tiems iššūkiams, kurios kelia mm, e, naujovės, naujovės skaitminė visuomenė. Ir Europos lygmenių mes daugiau dėmesio skirsime skaitmeniniai rinkai ir laisvam e, duomenų judėjimui, kad piliečiai galėtų pasinaudoti naujosiamis technologijomis ir tuo pat metu labai svarbu galvoti apie tai, ką reikia daryti ir socialinėje srityje, kad apsaugotume žmonės pakankamai, kad jie sėkmingai įveiktų šį perinamąjį etapą. Galbūt Galbūt tai galėtų būti naujas postumis vienybės siekimui e, ir svarstant pasiūlymus dėl socialinio ramšio, nes techninių lygmenių galime diskutuoti, ar tai pakankamai ambicinga ar ne. E, reikia sakyti, kad konkretus principai būtų išdėsti, ko galima geriau, bet niekas negalės, negali sakyti, kad pagrindiniai principai yra fundamentaliai neteisingi, ar jiems jie nepriimtini visoms šalims. Reikia tai aiškiai pasakyti dabar ir e, pateikti kaip sąjungos politinį įsipareigojimą. Ir tai būtų bendras pagrindas ateities diskusijoms. Ačiū. Frau Ministerin Iva, Herr Minister. Ministra Iva, ministra Sanovski, labai ačiū Jums už tai, kad skirėte mums savo laiko ir atėjote su mumis pasikalbėti. Manau, kad e, labai naudinga ši įžanga buvo, siekiant sužinoti apie jūsų planuojamą darbą. Kaip aš suprantu, Estija yra suplanavusi daug dirbti ir mūsų srityje per ateinantį pusmetį. Ir čia bus e, ir svarbių sprendimų, kurie bus svarbus Europai. Norėčiau pabrėžti čia du dalykus ypač. Tai yra socialinių teisų ramstis, jis yra vienas dalykas, nes niekas nežino. ką duos dabartinė diskusija praktinė prasme. Ir mes lauksime ir jūsų paramos mūsų komitetui. Mes norime, kad nebūtų čia vien tik tai deklaracijos ir gražus žodžiai. Mes norime kažko konkretaus ir apčiopiamą. Ir tikimės, kad bus įmanoma pasijudinti į priekį e, veiksmingiau, negu kad yra atrodo pasirengusios kai kurios valstybės. Kai kuriuose valstybėse socialinių teisų lygmo yra gana žemas. Aišku, mes norime supriešinti stipresnių valstybių su silpnesnėmis, mes norime kažkokio tai priimtino proceso, kad Europos pasiekimai būtų apčiopiami visiems piliečiams, kad vyktų kažkokia konvergencija ir kad konsoliduotume Europoje socialinę dimensiją. Ir antra, mūsų padėtis, padėtis darbuotojo komandiravimo srityje yra sudėtinga, yra daugybė nesusipratimų, mes esame apie tai nekartą kalbėję. Pavyzdžiui, vienodas atlyginimas už vienodą darbą. Šis principas nereiškia, kad e, siekime užtikrinti visiškai vienodas, vienodus atlyginimus visoje Europoje, kaip e, profsąjungų veikėjas. Ir aš tikiuosi, kad ponė Ingeris man pritars, mes esame pasirengę surenkti nedidelį kursą, aiškinantis apie tai, kaip įstatymai nustatomi valstybės narėse, ar sektoriuose, ar regioninė prasme. Atrodo, kad šioje srityje yra kažkokia aklavietė. Būčiau laimingas, jeigu jūsų pirmininkavimo metu galėtume aptarti ne vienodą minimalų atlyginimą, netokį, netokį principą Europoje, tai yra beprotybė. Bet tam tikras e, minimalus atlyginimas egzistuoja kiekvienoje valstybėje. Reikalingas toks minimalus atlyginimas, atlyginimas kuris apsaugotų piliečius nuo skurdo. Ir apie tai galima kalbėti, kalbant apie socialinių teisų deklaraciją. Čia reikia ne ideologijos, o atsižvelgti į žmonių interesus, į skurdžiausiai gyvenančių žmonių problemas. Deja, jų turime nemažai. Jeigu jūs galėtumėte apie tai daugiau kalbėti per savo pirmininkavimą, tai būtų labai gerai ir aš galėčiau užtikrinti jums visišką šio komiteto paramą darant tai. Reikia imtis kažko daryti, kol Europa dar nenuskendo. So, dann haben wir etwas Zeit. Nu kągi, turime šiek tiek laiko prieš pereidami prie kito darbo tarkės klausimo. Marita, norėčiau pakviesti jūs užimti pirmininkės vietą. Patikiu pirmininkavimą jums, o visiems kolegoms linkiu smagių atostogų, gerai palisėti ir grįžti sveikiams durtėms. Okay, friends. Kągi, bičiuliai, pradedame posėdį. Pirmiausiai noriu pasveikinti, kurie likote pasiklausyti mūsų klausimų ir labai tuo džiaugiuosi, kad yra tokių kolegų, jo lab, kad šiandieną parlamentas prieš vasaros atostogas dirba paskutinę dieną, posėdžiauja paskutinę dieną. Mes e, svarstysime antrąjį komisijos pasiūlymą dėl karcinogeninių mutogeninių medžiagų direktyvos antrosios versijos ir tai yra a, pasiūlymas, a, pateiktas po pačio pirmojo pasiūlymo savo laiku. Aišku, gal kažkiek sudėtinga sekti visas detalės, nes iš principo yra dvi direktyvos, kai kas dubliuojasi. Ir komisija aiškiai sakė, kad jos tikslas gerokai peržiūrėti trečiąjį priedą ir tas medžiagas kurios ten įtrauktos, nes į sąrašus reikia įtraukti daugiau cheminių medžiagų, darinių ir apie tai kalbėsime šiandieną. ETUC, e, e, taip pat SCOEL ir e, profsąjungų atstovai šiandieną yra pas mus. Meja kaip tik darys ir pranešimus šiomis temomis. Labai džiaugiamės, kad atvyko svečiai į mūsų klausimą ir e, tikrai komisija dar iš savo pusės pristatys e, pateiktą pasiūlymą. Aš ilgai nekalbėsiu, tačiau pasakyti noriu, kad mums labai svarbu, kad atsakingi ministrai, dalyvauja šiame klausime ministras Osinovskis ir <clears throat> keletas ir komisijos narė Tysen. Taigi mes galime tikėtis, kad esant tokiam dėmesiu, sprendimai atsiras greitai. Ir taip pat dar noriu padėkoti už visą tą darbą, kuris buvo susijęs su pirmąją direktyva, nes rezultatai tikrai buvo labai geri, net geresni, negu kad buvo galima tikėtis. Taigi dabar mes kaip užimtumo komitetas jau imsimės tolesnio darbo. O dabar iš karto norėčiau suteikti žodį komisijos nariai Tysen, kad jie pristatytų antrąją direktyvą. Ačiū. Pirmininkė. Ministrė Osenovskė. Uh, parlamento nariai, ponios ir ponai. Darbuotojų sveikatos apsauga yra labai svarbus klausimas, ypač turint galvoje, kad komisija nori kurti socialią Europą. Ir mes tikrai turime kovoti su darbo, e, su profesinė svėžiniais susirgymais. Aš pati skiriau labai daug dėmesio tam ir žinote, kad e, darbas atrodo tarsi buvo sustojęs porą metų ir labai džiaugiuosi, kad jis atsinaujino. Jūs atsimenu puikiai, kaip susitarė greitai parlamentas ir tarybas su komisija pirmojosios direktyvos atveju, o dabar jau pasirodė antroji direktyva ir tikiuosi, kad mes antrosios direktyvos nemažiau greitai susitarsime ir dar Estijos pirmininkavimo metu pasieksime uh, pakankamų rezultatų, nes Estija irgi ketina skirti prioritetinį dėmesį šiai e, problemai. Taigi, antrasis komisijos pasiūlymas kartu su pirmuoju pasiūlymu per artimiausius 50 metų padės išsaugoti per 100 tūkstančių darbuotojų e, gyvybių. Ir e, daugelis aliejų, kurie naudojami deginimo varikliuose bus naikinami. Yra daug kitų alyvų ir medžiagų, kurios um, naudojamos varikliuose ir panašiuose prietaisuose, bet jas gali sukelti odos vėžį. Taigi bus nustatytos ribinės vertės penkiom kancerogeniniam medžiagom ir taip pat dar kitoms medžiagoms. Tokiu būdu bus užtikrinta valstybėse narėse daug geresnė darbuotojų apsauga ir apie 20 valstybių narių turės a, nustatyti bent jau žemutinę leistiną tokių medžiagų ribą. Aš manau, kad kovojant su profesiniu vėžiu reikia siekti dar ansimbinkesnių tikslų, nes tikrai mes galime pakeisti padėtį vietose. Ir pirmiausia, tai reiškia, kad reikės gerai suvokti šią gana sudėtingą techninių požiūrių e, sritį, reikės atsižvelgti į mokslininkų rekomendacijas, nes būtent mokslininkai geriausiai supranta, kaip e, kancerogeninės medžiagos veikia darbuotojų sveikatą. Bet o reikia užtikrinti, kad darbuotojai gerai žinotų, koks yra tokių medžiagų toksiškumas ir neigiamas poveikis ir žinotų, kaip su jomis tinkamai dirbti. Jūs žinote, kad tas pasiūlymas man ypač rūpi. Ir mes stengiamės neįtraukti į tokių priemonių, kurių neįmanoma įgyvendinti. Bet norėčiau keletą žodžių pasakyti apie dizelinių variklių išmetamus e, garus. Mes labai įdėmiai analizavome, ar įtraukti ar neįtraukti e, juos į, <clears throat> kad, į direktyvos taikymos rytį, bet galiausiai priėmėme e, priejome išvados neįtraukti taikymos rytį, nes pakol kas labai sunku uh, įsivaizduoti, kaip praktiškai reikės išmatuoti tokių garų kiekį darbo vietose. Bet tai nereiškia, kad mes tokių garų ateityje neįtrauksime į priedus. Todėl e, reikia tiesiog palaukti, kol atsiras pakankamų priemonių. Ir labai tikiuosi apskritai, kad parlamentas greitai pritars mūsų antrajam pasiūlymui. Ir turiu e, dar ką pasakyti. Komisija neketina apsiriboti šiais dviem teisės aktais. Ir mes ketiname pateikti tolesnį teisėkuros pasiūlymą kitų metų pradžioje dėl tolesnių žingsnių. Be to, komisija ketina įvertinti, ar nereikėtų įtraukti reprodukciniai sistemai toksinių medžiagų. Parlamentas uh, jau aiškiai išdėstė, kas šiuo požiūriu jam labiausiai rūpi ir tikrai susirūpinimas yra pakankamai didelis. Taigi komisija ketina parengti strategiją, nes mums būtina įvertinti ir su kitomis biologiškai toksinėmis medžiagomis susijusią riziką, tam, kad galėtume dar geriau apsaugoti ES piliečius ir darbuotojus. Nes tikrai jeigu dėl darbo sąlygų žmogus susirga onkologinė lyga, tai tam patikra tragedija šeimai ir artimiesiems. Ir šiandieną mes galime padaryti taip, kad tų medžiagų vartojimas būtų dar labiau susiaurintas arba net uždraustas. Ir labai tikiu, kad mes vaisingai padirbėsime, kad sugebėsime greitai baigti tarp institucinės dėrybas. Ir aišku, tikiu, kad ir pagrindiniai pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai ženkliai prisidės prie mūsų bendro darbo. Ir tokiu būdu mes galėsime pasiekti sėkmės. Ačiū, poniai Teisinu. Dabar suteiksiu žodį Estijos ministrui, ponui Jasinovskijui. Jūs atsakingas už šią sveitį, prašom. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Vakar taryba patvirtino laikiną susitarimą dėl pirmosios dalies kancerogeninių ir mutagenių medžiagų direktyvos. Taigi jau pajudėjo darbai, bet e, mes negalime e, susidėję rankų sėdėti, nes jūs žinote, kad dėl pirmos dalies susitarta siekiant kompromiso ir tai yra tikrai kompromisas, nes visi turėjo nusileisti, todėl mes turime nuolat sekti šį klausimą ir dirbti toliau. Antras dalykas e, Mėgoti ant laurų tikrai negalima, nes kaip komisijos norė ką tik sakė, komisija e, rengia jau trečią e, sąrašą, trečią dalį e, tokių medžiagų ir tiek taryba bei parlamentas ketina daug dėmesio skirti šiam klausimui ateityje. Norėčiau paraginti jūs ir toliau dirbti, išlaikyti šį klausimą tarp jūsų prioritetų kaip kad buvo iki šiol. Ir šiandieną surinktas klausimas yra tik tai rodimas, kad jums šis klausimas aktualus. E, ekspertai pristatys skirtingas nuomonės, išvadas, bet tikrai e, reikia galvoti apie gerus pakeitimus ir galutinį susitarimą dar kartą noriu padėkoti Jums uždėmesi šiam klausimui. O pasakysiu, kad tarybos ruoš, e, tary, kaip taryba mes sieksime pradėti darybas dėl antros dalies iškart, kai tik parlamentas bus tam pasirengęs. Labai ačiū. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote iš šio klausimo pradžią. Žinau, kad jūs turite dabar išeiti. Mums labai e, aktuali, įdomi bus jūsų aktualus pirmininkavimas ir tikiuosi, kad vėl sutiksime komitete. Ačiū. Dabar pasakysiu, kad nariai gali, gali pasisakyti. Ar ponas Rolan nori ką nors pasakyti? Ne. Aš pirmiausiai norėčiau išklausyti įvairių pasisakymų, išklausyti kolegų ir paskui, gerbam pirmininkė, aš norėsiu pasakyti pabaigoje ir papasakosiu apie tai, kaip mes įsivaizduojame mūsų darbus ateityje. Gerai. Koordinatoriai, ponia McIntyre. Dėkuoju, gerima pirmininkė. Akar vardu norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jau pradėjome antrą etapą darbo su kancerogenių ir mutagenių medžiagų direktyva. Ribos, kurios yra išdėstos komisijos pasiūlyme, yra daugelio e, metų sunkaus kruopštaus darbo rezultatas. Labai svarbu vadovautis primant sprendimų mokslininkų išvadomis. Ir mes turime pripažinti tai, nes kartais mes, kurie esame šiaip jau savamoksliai, e, kartais e, norime kalbėti, galvodami apie piliečių interesus, juos ginti, bet taip pat turime nepamiršti, kaip svarbu pripažinti mokslininkų išvadas ir kaip galima e, didesniu lygiu pasiremti jomis. Man atrodo, kad sėkmės šių direktyvų garantiją, nes turiu galvoje visą eilę turimų direktyvų. Taigi sėkmė yra labai svarbus dalykas ir mes turime imtis veiksmų, turime sumažinti mirtinų atvejų skaičių, taip pat susirgymų skaičių dėl e, sąveikos su kancerogenėmis ir kitomis pavojingomis medžiagomis. Ir mano nuomonė esminės svarbos dalykas yra užtikrinti, kad E, bus nustatytos tokios vertės, kurias būtų galima įvertinti darbo vietoje. Kartais mes siūlome neįmanomus dalykus. Ir kartais aš bijau, kad mes prarasime pagarbą e, akise tų, kurie supranta, kokia yra esmė, primdami abejotinus sprendimus. Kol kas viskas mums pavyko neblogai, tačiau, man atrodo, tikrai svarbu yra pripažinti, kad mes e, kontroliuosime e, pavojų keliamą darbo vietoje kancerogenių ir mutageninių medžiagų. Ir svarbu užtikrinti deramą kontrolę darbo vietoje, taip pat pažangėję praktiką. Dėkti reikia. Uh, Tokiu būdu bus deramai apsaugoti žmonės nuo poveikio su tokiamis žalingomis medžiagomis. Ir mes turime kaip galima geriau apsaugoti žmonės ir e, taip pat e, numatyti tam tikrus dalykus teisės aktuose, o šiaip valstybės narės turi investuoti į e, tyrimus ir užtikrinti, kad kuo mažesnis lygis tokių medžiagų darbo vietoje ir mes neturime penelik sumenkinti reikalavimų, kad paskui jų nebūtų įmanoma net įgyvendinti. Mes turėtume raginti įmonės, tai yra geras dalykas, e, taikyti dar žemesnius lygius, negu kad nustatyti. Taigi tokių principų ir laikykimės. Jeigu valstybės narės gali dar žemesnės ribas taikyti, tai tikrai bus gera žinia. Tikslingumas ir proporcingumas - tai turėtų būti svarbus elementai. Ir bet koks naujas pasiūlymas keisti ribinės vertės, vertės turėtų mm, būti siejamas su labai griežtų vertinimo procesu ir bet koks pasiūlymas papildomoms medžiagoms. Man atrodo, kad e, kitoje bangoje, kitame etape pamatysime to. Turėtų taip pat praeiti tokį pat griežtą patikros procesą ir komisijos požiūris e, cheminių veiksnių poveikio darbė mokslinio komiteto išvados taip pat. E, tikiuosi, kad bus labai svarbios ir tai atsižvelgsime. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Prašom, pane Kuneva. E, Ačiū, pirmininkė. Vėžio atvejų skaičius Europoje yra gana didelis ir piliečiai nežino, nesupranta, kad yra daug pavojingų medžiagų. Šie du dalykai yra susiję. Todėl turime šviesti žmonės, turime šviesti darbuotojus, kad jie turi būti, turi siekti apsisaugoti darbo vietoje. šviesti jos apie tai, kaip naudotis apsaugančią įrangą darbdaviai, profsąjungos turi rūpintis, kad darbuotojai būtų apsaugoti, aps, kad galėtų apsaugoti sveikatą. Jeigu tokios kultūros, tokio mentaliteto neįdėksime, rezultatai bus baisus. E, vėžio atveju dalis vaikų tarpe taip pat yra pakankamai aukštas. Tai nėra sutapimas pastarosius 15-20 metų Europoje. Neskiriame pakankamai dėmesio žmonių apsaugai darbo vietoje. Tai yra labai svarbu. Tai svarbu. O po to galėtume kalbėti apie pramonės procesus. Ačiū. kadangi nedaug mūsų čia yra, tai nedaug pasisakymų. Aš norėčiau atrati keletą žodžių. Kol kas aš tikiuosi, kad dabar toliau eidami į priekį, turėdami uh, šiek tiek kitokį požiūrį, peržiūrėjus šiek tiek direktyvą, tikiuosi išvengsime uh, problemų kelimo tose sritise, kurios, kurios jau buvo išspręstos per ankstesnius pakeitimus. Tikiuosi, kad e, kiti šėliniai pranešėjai laikysis panašios nuomonės. Antra, aš taip pat pritariu tam nuogastavimui dėl medžiagų, kurios neįtrauktos į antrąjį pasiūlymą. Kai dirbome su pirmoju pasiūlymu, mes e, rengėme, rengėmės įtraukti dvigubai daugiau medžiagų į antrąjį pasiūlymą ir kad dizelinis kūras taip pat bus įtrauktas. Kažkodėl to nėra. Pirmojoje dalyje parlamentas nesiūlė jokių ribinių verčių papildomams medžiagoms, būtent dėl to, kad mums buvo pasakyta, kad tai bus ateityje ir dabar mums svarbu žinoti, kada sulauksime tų medžiagų vėl e, įtraukimo. Trečia, žinau, kad tam tikrų medžiagų atveju, formaldehido atveju yra sustarimas tarp socialinių partnerių kad bus e, privalomos profesinės ribinės vertės nustatytos. Ir manau, kad e, daugelio komiteto narių nuomonė mes laikomės pozicijos, kad jeigu socialiniai partneriai sutarė, mes turime to sustarimo taip pat laikytis. Taigi klausimas yra, ar mes laikysime to sustarimo ir kada. Taigi tiek klausimų. Aš esu įstikinusi, kad daugiau klausimų turėsime poniai komisijos nariai vėliau. Ir tikiuosi, kad galėsime, turėsime galimybių juos užduoti vėliau, kuomet parlamento nariai nebus jau dar išvaž, jau išvažiavę atostogų ar užsiemę kitais reikalais. Na, bet prašom dabar, e, prašau komisijos narę atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirminkė. Aš buvau parlamento narė ir žinau, kad paskutinėmis dienomis prieš atostogas būna daug reikalų. Ir žinoma, mielai atsakysime jūsų klausimus ir vėliau, be jokios abejonės. Dėl klausimų, kuriuos e, uždavėte, Dabar pirmiausia noriu padėkoti poniai McIntyre už jos pasisakymą, už jos pastabas. Na, iš tikrųjų labai svarbu e, dirbti remiantis moksliniais duomenimis. Ir turime visą laiką suprasti, kad tai, ką mes darome, tai ieškome geriausios būdo užtikrinti tikslinę apsaugą tiksliniai grupiai, tai yra darbuotojams dirbantiems darbo vietoje. Aišku, kad turime ir kitų teisės aktų, bet šis teisės aktas būtent skirtas apsaugoti darbuotojus. Tai reiškia, kad turime siekti tai dėkti. Ką mes galim padaryti? Aš žadėjau ir laikausi savo pažadų tai šį darbą laikyti prioritetu. Kai kalbėjome apie e, darbo saugą ir sveikatą savo komunikate, teigiame, kad teiksime e, pasiūlymus e, vieną po kito dėl kancerogenų. Dabar paskelbėme antrąjį pasiūlymą. Įžangoje sakiau, kad mes pasteiksime ir trečią pasiūlymą ir galvosime, ką daryti su ketvirtuoju. Tas metodas reiškintis, kad dabar neturime konkrečių pasiūlymų dėl kiekvienos medžiagos, kuri buvo paminėtas sąraše, kurį parengė prieš e, daug metų jau socialiniai partneriai ir kad šiek tiek pramegojame, yra ne dėl to, kad mes neturime pasiūlymų visoms tams medžiagoms. Na, aš tiesiog norėčiau teikti pasiūlymus dėl tų medžiagų, dėl kurių esame pasirengę teikti pasiūlymus. Manau, kad geriau daryti, tai daryti palaipsniui e, dalimis, o nelaukti, kol turėsime visą informaciją, kad galėtume pateikti bendrą pasiūlymą, nes nu, tuomet e, reikėtų laukti, ko gero, mums ir 18 metų pabaigos. Manau, kad toks metodas yra geresnis ir leidžia e, dirbti greičiau, o ne jeigu, ne, jeigu kad darytume kitaip. Dėl ponios Kunevos pasisakymo, taip, žinoma, mums reikia dėkti tą mentalitetą, e, kurio būt, kad būtų siekiama apsaugoti darbuotojus. Ar aišku, reikia tai skatinti. Jeigu paskaitytumėte mūsų komunikatą paskelbtą prieš porą mėnesių, tai pamatytumėte, kad mes iš tikrųjų bandome žiūrėti į tikrovę, kas vyksta darbo vietoje, ceche tikrovėje. Mes kalbėjomės su daug, daug žmonių, su darbuotojų atstovais, darbuotojų organizacijų, taip pat ir užim, darbdavių atstovais, mažų ir vidutinių įmonių darb, darbuotojais. Turime teisti, keisti teisės aktus dėl kancerogeno, bet taip pat remtis tuo, kas vyksta realiai. Nes problema yra taip pat ir mūsų teisės aktų įgyvendinimas. Ir dėl to mes visada prašome mūsų agentūros esančios Bilbao E, dirbti šią prasme, teikti gairias, padėti mažiems verslininkams laikytis teisės aktų, padėti jiems vykdyti rizikos vertinimą, nes apsauga nuo kancerogenų susijusi ne tik apie bet ką, o apie tai, kaip apsaugoti darbuotojus, pakeisti kenkiančias medžiagas kažkuo kitu dirbti uždaroje aplinkoje. Jeigu to neįmanoma padaryti, tai, tai yra ir tam ir yra tos ribinės vertės reikalingos. Aš manau, kad daugumai įmenių ta kultūra egzistuoja, aišku, visada galima siekti daugiau ir mes, aišku, visada pasirengę padėti. Na, jeigu tos kultūros nėra, galbūt teisės aktais galime padėti tos kultūros dėgymą paskatinti. Taigi, tie keli keliai kancerogenų teisės aktai, gairės tiekiamos agentūros ir taip pat galvojame apie kitokias dar direktyvas e, šioje srityje. Ir ponė Julsko, ką pasakyti kas yra sąraše, ko nėra ir kas mes kaip parlamentas galime padaryti. Na, žinoma, jūs esate e, teisės aktų leidėjai, mes teikiame pasiūlymus, o pato taryba ir parlamentas turi apsispręsti, ką daryti su mūsų pasiūlymais. Bet tai, kad ne viskas yra įrašyta antrą pasiūlymą, ko jūs tikėjusitės, tai yra tiesiog dėl procedūros mes turėjome pasirinkti, ar laukti visų domenų ir atidėlioti antro pasiūlymo teikimą, ar pateikti tą pasiūlymą su kai kuriamis medžiagomis, dirbti su tuo pasiūlymu, kol yra renkami moksliniai duomenys, e, daromi poveikia vertinimai, kokias yra pasiekmes e, darbo vietoje dėl kitų medžiagų. Taigi tai yra, nėra mūsų paskutinis pasiūlymas, trečiasis pasiūlymas yra rengiamas ir aš manau, kad ko gero reikės teikti ir ketvirtąjį. Trečiąjį pasiūlymą tikimės e, pateikti 18 metų sausio mėnesį, o dėl ketvirtojo pamatysime kartu, ką daryti, nes dėl ketvirtojo pasiūlymo neturime e, medžiagų sąrašą, kuriuos reikėtų įtraukti. Taigi tikėsime ir jūsų e, paramos čia. Ačiū, skamba gerai, kad turėsime ir trečią, ir ketvirtą pasiūlymą ir aišku, jų lauksime. Ar dar būtų narių norinčių užduoti klausimų? Taip, prašom, panas Adžiai. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Mm, myślę, że ponieważ jeszcze dużo jest, trochę czasu zostało nam, to skorzystam. Ačiū, ponia pirmininkė, kaip suprantu, dar turime laiko. ir dėkoju mūsų svečiams, kad jie atvyko aptarti su, jumis, su mumis šių pavojų. Prevencija visada geriau negu gydimas ir atrodo labai nesažinga, kad žmonės susirga dėl to tiesiog, kada eina į darbą. Todėl labai gerai, kad aptarėme šios klausimus. Turiu keletą klausimų. besilaukianti moteris, pavyzdžiui. Ar galvojate apie kokias nors specifines taisyklės nešioms moterims? Juk čia turime reikalo, reikalą su mažučiais žmonėmis, kuriems kancerogeninės medžiagos gali turėti baisų poveikį. Tai toks pirmas klausimas. Antras klausimas e, dėl, apie neįgaliuosius, dirbančius neįgaliuosius. Ar nereikia konkrečių taisyklių apsaugoti neįgalius žmonės darbe? Nebūtinai jiems suteikti kažkokias privilegijuotas pozicijas, tiesiog garantuoti, kad jie būtų apsaugoti nuo kancerogeninių ir mutageninių medžiagų. Ir toliau e, platesnis klausimas dėl profesinių lygų ir kancerogeninių ir mutageninių medžiagų. ar Ar yra pavojų, kad tokios medžiagos gali turėti poveikio kitoms žmonių kategorijoms? Pane Tyson. Na, nešios moteris, neįgalus asmenys, ar mes turime, ar mums reikia konkrečių taisyklių jiems. Mums reikia požiūrį, kuris padėtų apsaugoti visus. To, ir toks yra, tokia yra darbdavio prievalė užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti. Jeigu žmonės e, dirba būdami, moteris dirba nešios būdamas ar negaliai dirba, jos turi būti apsaugoti. Aš suprantu, aš nežinau, ar detaliai mes turime taisyklių tokiems atvejams, ar jų reikia. Pirmiausia, turėčiau pastarti su tais, kurie tikrai išmano tai ką aš pasakyčiau, ką aš manau pati asmeniškai, nėra svarbu turbūt. Mes galime pasižiūrėti atidžiau į šios klausimus, bet jų, kadangi kalbėjote apie negalius asmenys, aš tą progą norėčiau paprašyti parlamento paspartinti darbą su pranešimu dėl prieinamumo akto. Tai nieko bendro neturime su profesinė sauga, tačiau Reikia palengvinti žmonėms prieigą rasti darbą, kad jie galėtų rasti darbą, o šis pasiūlymas jau daug mėnesių, beveik met, daugiau negu metus yra svarstamas. Ir, ponia pirminkė, aš žinau, kad jūs galbūt galite paraginti kolegas dirbti greičiau. Čia mums reikia tų konkrečių taisyklių, jų reikia ir parodysime tikrai negaliesiams žmonėms, kad mes bandome jiems padėti. Ar mums reikia specifinių kategorijų? Aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti įmanoma, tačiau dabar tiesiai šviesiai jums pasakyti negaliu. Thank you, thank you, madam. Ačiū, ačiū ponia Taisen. Tarėsime dabar prie mūsų pakviestų ekspertų. Andrėja Hartvig iš profesinių rizikos ribų komiteto, Elka Schneider prevencijos skyrius e, darbo apsaugos agentūroje, Loran Fogel, vyresnysis mokslinis bendravis iš ETUC ir Rebecca Smith, vyresnioji patarėja iš socialinių reikalų departamento iš organizacijos Business Europe. Ir paprašysime jūsų padaryti, tarti įžanginį žodį. Pirmą, pana Hartling. Well, thank you very much. Also... Ačiū, ačiū už kvietimą atvykti pas jūs ir skol vardu pa, pasakoti, kaip mes įsivaizduojame reikėtų sutvarkyti kancerogeninės medžiagas, kaip įsivaizduoja visą tai mokslinis komitetas. Ir mes iš principo norėtume pasiūlyti ir e, mokslinės rekomendacijas dėl ribinių dydžių nustatymo kitoms medžiagoms. Taigi, ką mes e, bandome daryti? Mes bandome išskirti karcinogeninės medžiagas pagal a, e, poveikį, pagal a, e, poveikį mažomis dozėmis ir nustatyti, a, koks yra dabartinis darbo vietoje a, poveikio lygis Dabar turiu pasakyti, kad per 30 metų yra labai kritęs um, poveikio lygis ir mes, aišku, remiamės pirmiausia tais visais duomenimis, epidemiologiniais duomenimis, paskui duomenimis, kuriuos uh, surenkama um, darbo vietose, remiamės ir gyvūnų kancerogeninėmis tyrimais, nustatydami uh, ribinės vertės. Taigi, komitetas gali, remdamasis visais tais duomenimis ir analizą, pasiūlyti, nustatyti tam tikrus profesinio poveikio ribinius didžius, taip pat įvertinti e, konkrečiai riziką, riziką apskaičiuojama remiantis moksliniais duomenimis, Tačiau kai kuriais atvejais mes neteikėme pasiūlymo apskritai, nes nesiūlome nustatyti ribinių dydžių arba kažkokią tai um, rizikos laipsnį nustatyti, nes mes tiesiog neturime pakankamai duomenų apie poveikį vienų ar kitų medžiagų darbo vietoje. Štai čia jūs matote tam tikrą grafinį vaizdą, kuris ekstrapoliuoja koks yra ryšys tarp uh, kancerogeninių medžiagų poveikio patirto uh, praeitėje ir onkologinių susirgymų. Ir matote, kad net ir esant mažam poveikiui, faktiškai galima aiškiai uh, numatyti, kokį poveikį darys didelės dozės. Tačiau kokį poveikį daro kancerogenės medžiagos, tai dažnai visai tikėtina, kad kancerogeninių medžiagų poveikis aiškus yra tik tada, kada a, paveikiama didesnėmis arba labai didelėmis dozėmis. Tada galima nustatyti ir genetinius pakitimus, galima nustatyti a, poveikį E, organų funkcionavimui, o kada yra mažas, e, mažomis dozėmis veikiamas e, organizmas, tai tada vis tiek net kyla pakankamai didelė rizika. Tačiau viskas priklauso nuo paties poveikio būdo. Ir kaip jau minėjau, mes pirmiausiai renkame duomenis, kad galėtume uh, nustatyti tokį tiesioginį ryšį ir atitinkamai tada jau išanalizuoti, išanalizuoti galimą riziką ir poveikį. Taigi, ką konkrečiai, ko konkrečiai siekiame? Mes žiūrime, kokiu e, būdu yra žmogus veikiamas kancerogeninėmis medžiagomis ir kiek jos uh, toksiškos, kiek jos genetiškai toksiškos. Nes galima įsivaizduoti, kad net ir uh, veikiant mažomis dozėmis galimas yra uh, genetinis poveikis. Tai reiškia, kad lastelės mutuoja net esant ir uh, mažoms po, uh, poveikio mažoms dozams. Todėl negalima sakyti, kad rizikos apskritai nėra. Tada mes bandome taip pat išsiaiškinti įvairių medžiagų, ar yra ar yra a, aiški keliama rizika ir ar a, galima apskritai medžiagas vartoti. Taip, kancerogeninių medžiagų yra labai daug ir jos labai skirtingai veikia, nes pavyzdžiui, kancerogeninės medžiagos gali sutrikdyti lastelės dauginimuose, dalymuose procesą ir tada visiškai akivaizdu, kad egzistuoja tam tikra poveikio riba bet ne visada labai aiški yra ta riba, ne visada ją galima labai konkrečiai nustatyti. Be to, iš esmės mes siūlome skirtingas tokias keturias medžiagų grupės, tai nėra jų kategorijos, bet tai yra medžiagų grupės pagal uh, panaudojimo būdus ir, e, poveikį, ir toksišką poveikį, nes pavyzdžiui yra e, pirmiausia reikia kalbėti apie genetiškai toksinės medžiagas ir tai yra A ir B grupės, D grupė, tai yra ta grupė medžiagų, kur iš tikrai galima nustatyti kažkokią rybinę vertę, o C grupė tai medžiagos, kurių praktinis poveikis yra mažai tikėti, praktikoje poveikis mažai tikėtinas. Taigi, toks yra mūsų bendras požiūris. Kalbant apie genetiškai toksiškas kancerogeninės medžiagas, tai yra A ir B grupė, įmanoma nustatyti ribinius e, dydžius, jeigu yra pakankamai duomenų. Jei taip pat, jeigu yra pakankamai duomenų, mes tada siūlome nustatyti atitinkamą rizikos laipsnį vienos ar kitos dozės atveju. O jeigu yra veikia, veikimas netiesioginis, tai tada galima priskirti tokias medžiagas D kategorijai arba grupiai arba C kategorijai. kai a, medžiagos kancerogeninis poveikis nebėra aktualus, bet vis tiek mes numatome, kad egzistuoja biologinė tikimybė, jog a, toks poveikis gali atsirasti ateityje. Ir tai yra labai svarbi informacija. Mes taip pat atsižvelgiame ir tai, kokie yra bandymų su gyvūnais rezultatai bei duomenys publikuoti mokslinėje literatūroje. Mes naudojamės tokiais duomenėmis, bandydami įvertinti mažų dozių poveikį. Dar norėčiau pateikti Jums porą pavyzdžių Vienas e, pavyzdys šešiavalentės chromas ir jo poveikis e, žmonėms ir um, gyvūnams. Jis yra kancerogeninė medžiaga ir mutageninė medžiaga ir galima įsivaizduoti, kad būtent linijinis uh, poveikis bus nustatytas ir tikriausiai šešiavalenčio chromo kiekį organizme galima nustatyti. Uh, ir jisai todėl yra priskirtas A grupiai ir a, e, labai a, e, svarbi medžiaga, jeigu mes norime užkirsti kelią plaučių vėžiui. Yra kiti dar metalai, nikelis ir kadmis, kurie taip pat yra kancero, kvalifikuojami kaip kancerogeninės medžiagos, darintis neigiamą poveikį žmogui, bet jie tiesiogiai geneti, genetiškai neveikia a, a, žmogaus. A, Ir todėl mes sakome, kad tai yra medžiagos, kurios tiesiogiai genetiš, genetinės grandinės neveikia, bet jos veikia baltymų lastelės sudėti. Ir todėl e, medžiagos priskiriamos kancerogeniams medžiagoms, nors jos gali turėti nebūtinai e, šimtaprocentinį kancerogeninį poveikį, nes nikelis ir kadmis e, net ir mažomis dozėmis gali toksiškai veikti plaučius, o kadmis gali net ir mažom dozėm toksiškai veikti inkstus. Todėl mes, remdamiesi tokiais duomenėmis, ir esame pasiūlę ribinės vertes, kurios padės apsaugoti minėtus organus nuo toksinio poveikio, bet taip pat apsaugoti ir nuo galimo kancerogeninio poveikio, jeigu poveikis yra ilgalaikės. Aišku, kaip viso to ribiniai dydžiai e, bus praktiškai taikomi darbo vietose, yra sunku pasakyti, nes tai jau nebe mūsų kompetencijos rytis. Mes tiesiog uh, e, tyriame medžiagas, renkame duomenis, aiškinamės jų poveikį ir tada siūlome uh, ribinės vertes. Dėkoju. Dabar teiksiu žodį Alkė Schneider kuri atstovauja Europos saugos ir sveikatos darbę agentūrai. Prašom, dėkoju. Gerbimo komisijos narė, gerbimi parlamento nariai, norėčiau padėkoti užimtumo komiteto pirmininkui, kad mane pakvietė dar kartą apsilankyti pas Jūs ir pristatyti agentūros darbus ir mūsų perspektyvą. Dėl teisinių ir mokslinių dalykų aš e, noriu pasakyti, kada reikėtų kalbėti ir apie prevenciją, papildomą prie tų dviejų elementų. neskaitysiu visko, kas parašyta skaitrėje, jūs jau matėte tos duomenys anksčiau, tik tai du dalykai tikriausiai girdėjote apie 4-8 procentus e, vėžio e, sukeliamo darbe dėl e, sąsajos su kancerogenėmis medžiagomis. Bet tie e, procentai gali būti labai skirtingi skirtingų medžiagų atžvilgių ir taip pat e, sąveika su kai kuriomis medžiagomis gali būti kur kas didesnė tam tikrais atvejais. Ir dar noriu pasakyti, kad e, labai daug kancerogenių medžiagų e, yra nustatyta kaip vėžį sukeliančių E, darbe, kaip kad pavyzdžiui asbestas, nes tai turbūt geriausiai žinomas atvejis. Dar vienas dalykas, kurį reikia atsižvelgti, kad e, darbuotojai gali susidurti su keletu kancerogenių medžiagų. Matote išvadytą keletą tokių medžiagų ir, pavyzdžiui, pirmoji e, kategorija mechanikai suvirintojai, jie gali jau e, susidurti tokiamis medžiagomis kaip policiklinė aromatiniai angliavandeniniai ir įvairūs e, panaudoti aliejai, alyvos. Taigi keletas kancerogenių medžiagų gali būti darbe vienu metu. E, ne tik tai pramonėje, bet ir kirpėjai gali e, susidurti su tokiu ke keletu medžiagų, kaip kad e, dažai ar tirpalai, kurie gali sukelti vėžį. Taip pat tikriausiai reikia apie ver, vertinimus, apie prevencinių priemonių vertinimą. E, Kancerogenės medžiagos turi įvairių savybijos, gali veikti įvairiai, pavyzdžiui, padidinti jautrumą. E, aš e, noriu paminėti, mm, pavyzdžiui, medienos dulkės, kurios gali sukelti įvairius poveikius, kaip kad jautrumą ar odos lygas. Taip pat e, skirtingai gali veikti toksinės medžiagos, vienai veikia įkvėptos, prarytos ar patekusios per odą. E, gali sukelti susi, suerzinimą ar kai kas gali e, sukelti mėguistumą ir kyla pavojus nelaimingų atsitikimų daug didesnis. Ir nauda riboti rizika yra didžiulė, tai yra svarbu prevencijai ir taip pat mm, reikia galvoti, kaip išvengti jautrumo tam tikroms medžiagoms, nes žmonės susirga, e, neteina į darbą ir, ir dėl to e, ribojimas tokių medžiagų yra tikrai e, labai svarbus, nes pasireiškia įvairiai ir duoda įvairialypės naudos. Mes paskelbėme dvi publikacijas, atlikome tyrimą valstybėse narėse, kai kuriuose apie tai, kaip jos riboja kancerogenės medžiagas darbe, Kitas tyrimas - dabartiniai vertinimo metodai apskaičiuojant riziką ir lygas ir nacionalinės politikos priemonės susijusios su kancerogeninėmis medžiagomis. Dabar norėčiau apibendrinti antrojo tyrimo rezultatus. Galiu pasakyti, kad išvados būtų tokios. Dažnai e, matome kad paslaugų sektorius nepakliūva į statistinius duomenis. Ir e, Kitas dalykas, e, kartais darbuotojai gali susidurti su kancerogenėmis medžiagos, bet tai nėra pakankamai įvertinama ir taip pat e, tokie duomenys nepakliūva į apibendrintus duomenys ir poveikis nepakankamai įvertinamas. Ir e, dar vienas dalykas, strategijų labai nedaug yra, kaip padėti susirgusiems vėžių darbuotojams. Ir reikia siekti e, spręsti visas šias problemas. E, dar galvodama apie rezultatus mūsų darbo, noriu pasakyti, kad kartais atsiranda įvairių medžiagų susijusių su įvairiais procesais. kartais, e, pavyzdžiui, degimo proceso metu susidaro įvairios medžiagos, e, iš anksto sunku numatyti, kokios tos medžiagos e, yra, bet pasirenkama, pavyzdžiui, viena medžiaga ir tada ji naudojama apskaičiuoti pavojui. Pirinas, pavyzdžiui. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Australijos ar Kanados praktiką, pamatysime, kad darbuotojai, kaip ūkininkai ar restoranų darbuotojai, vyrėjai, e, kitų profesijų atstovai, sveikatos apsaugos darbuotojai, gaisrininkai taip pat gali susidurti su tokiu medžiagų keliamu pavojumi, pavyzdžiui, tam tikrais garais E, darant operacijas, chirurgai lazerių, kai atliekamos operacijos, tada susidaro įvairios medžiagos, e, policikliniai aromatiniai angliavandeniniai pavyzdžiui, ir e, jie taip pat kelia pavojų. Ir dėl to reikėtų galbūt daugiau prevencinių medžiagų, priemonių taikyti ten, kur atliekamos operacijos lazeriais, negu kad įprastai operacinėse. Dėl policiklinio aromatinių angliavandenilių norėčiau pasakyti, kad labai svarbu numatyti apsaugos prevencinės medžiagas, kad nebūtų kontakto su oda tų medžiagų. E, reikia naudoti įvairius tepalus, įvairias priemonės skirtas odai apsaugoti. E, dar viena mūsų tyrimo išvada E, kurią padarėme vertindami rizikos vertinimo metodus. E, kaip e, duomenys išsamei surinkami apie vairias kategorijas, pavyzdžiui, paslaugų sektorija ir tam tikros grupės kaip padengiamos. Pavyzdžiui, jauni darbuotojai labai nedaug yra duomenų apie tokias grupės, kadangi jauni darbuotojai dažnai turi, e, dirba pagal laikinas e, sutartis, trumpalaikės ir jie dažnai atlieka priežiūros tam tikrus darbus ir e, dažniausiai nekvalifikuotą darbą. Tačiau nacionaliniai tyrimai rodo, kad jauni darbuotojai gali susidurti su didesniu kiekiu kancerogenių medžiagų dėl tų, ką tik minėtų mano priežasčių. Uh, ir gali būti, kad net keletas kancerogenų e, reiškiasi vienu metu ar egzistuoja vienu metu. Ir e, jie, e, tas kiekis tokių medžiagų jų darbe pasitaiko kur kas didesnis negu vidurkis. Ir jie gali susidurti su tomis medžiagomis ilgesnį laiką, jeigu pasižiūrėsime į pameistrius, kurie atlieka nekvalifikuotą darbą arba, pavyzdžiui, kirpėjai mokiniai E, jų darbo pobūdis skirtingas negu vyresnių darbuotojų, taigi, bet vis tik tai mes neturime pakankamai duomenų, kad galėtume įvertinti pavojų ir taip pat reikia galvoti apie tai, galvojant apie prevencinės priemonės. Dar vienas dalykas e, e - rizikos e, vertės ribinės, poveikio ribinės vertės. E, Tyrimas atliktas gana seniai, skaičių gal nereikėtų jau cituoti, bet galima paminėti keletą e, išvadų. Labai ilgai užtrunka valstybės narėse, kol nustatomos poveikio, profesinio poveikio ribinės vertės. Šiaip reikėtų e, žiūrėti kitų šalių praktiką ir e, visos valstybės narės turėtų tą daryti, keistis informaciją. Problema e, yra ta, kad nepakanka trūksta duomenų, e, toksikologinių duomenų, duomenų apie e, riziką ir dėl to atsiranda tikrai pagrindas taikyti ES lygmens profesinio poveikio ribinės vertės. Pabaigai norėčiau paminėti keletą veiklos ryčių, kurios susijusios su uh, E, mūsų šios dienos tema pirmiausia e, tikslingumo analizė. E, Siekima įsiaiškinti, kaip galima papildyti duomenis apie rizikos veiksnius darbe. Vakar gavome ataskaitą su tam tikromis rekomendacijomis dėl metodologijos keitimo, kaip kad pavyzdžiui yra Australijoje. Mes Toliau diskutuosime apie tai, kad ar būtų galima įgyventi ES lygmenių e, tokį, tokį dalyką. Ir taip pat reikia įvertinti, kiek, e, koks kiekis darbuotojų darbė susiduria su kancerogeninės medžiagomis ir kokios grupės darbuotojų. Antra iniciatyva, kurią norėčiau paminėti, yra mūsų kampanija e, sveika aplinka darbe. 18-19 metais mes galvosime pirmiausiai apie pavojingas medžiagas darbe. E, e, keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, informavimas geresnis apie kancerogenės medžiagas darbe. Ir iš tų dalykų, kuriuos šiandien minėjau, bus įtraukta informavimo kampanija. Taip pat kitas svarbus dalykas - apsaugoti darbuotojus, kaip galima geriau, tuos, kurie turi specialių uh, E, poveikių, pavyzdžiui, fiziologiškai, kurie yra labiau pažeidžiami, ar kurių įdarbinimo sąlygos juos daro labiau pažeidžiamus. Mm, pavyzdžiui, darbo pobūdis ar nepakankamos žinios. Dar norėčiau paminėti lyties aspektą. Moterys darbuotojos pirmiausia paslaugų sektoriuje Matome, kad nepakankamai žmonės žino apie pavojus, sveikatos apsaugos sektorius vienas iš jų, bet taip pat e, vyrėjai dirbantis maitinimo įstaigose, jie susiduria su policiklinėmis aromatinėmis e, e, medžiagomis ir taip pat tam tikros medžiagos pavojingos, kurios veikia odą. Dar norėčiau pasakyti, kad mes remiame priemonių planą dėl kancerogenių medžiagų. Niderlandai, kaip pirmininkavo, jie išreiškė šią iniciatyvą e, parengti kelių metų veiksmų planą, kuris bus įgyvendamas iki Austrijos pirmininkavimo. Mes kaip agentūra esame pasiryžę surenkti metinį renginį, parengti informacinį bukletą e, su partneriais šiais metais vyks toks e, renginys, mes keisimės pažangę praktiką ir valstybės narės pristatys savo kampanijas. E, šiuo klausimu papasakosiu apie tai, ką jos daro. Konkrečiai ir Niderlandai pristatys e, savo darbus. Taip pat bus pristatytas vadovas dėl silicijų, dėl silicijų ir e, jų keliamo pavojaus. Ekspertų grupė parengė gairias šias. Ir dar noriu pasakyti, kad mes e, paskelbėme paskui naujausią ataskaitą apie egzistuojančias priemonės valstybėse narėse E, taip pat susitiksime su Europos parlamento nariais, kurie užsima e, vėžio prevencijos darbe klausimais ir kalbėsime apie aktualius klausimus. Taip pat e, dirbsime su tais, kurie padeda darbuotojams susirgusiems vėžių grįžti į darbą. Tai tiek, mielai atsakysiu į klausimus ir ačiū Jums uždėmesį. Ačiū. Toliau ponas Fogel, kuris yra Europos profsąjungų instituto mokslinis bendradarbis. E, prašom Jūs ir prašau nekalbėti ilgiau kaip 10 minučių. Labą dieną. E, profsąjungų konfederacijos vardu kalbėsiu ir pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, tai kad kompromisai, kurie paties sekti svartant antrą E, pasiūlymą yra didelis žingsnis apsaugant darbuotojus nuo profesinių, profesinių susirgymų vėžių. Ir reikia na, pripažinti, kad čia labai svarbus buvo parlamentas siekiant 80, e, to, kad 85 procentai e, parlamentarų balsavo už tos pakeitimus, kurie buvo kompromiso pagrindas. E, todėl aš noriu pabrėžti, kad parlamentas buvo svarbus siekiant patvirtinti ambicingą teisės aktą ir tai jau duoda pozityvių rezultatų. Ir mes tikimės, kad e, svarstant antrąjį ir po to trečiąjį pasiūlymus bus pasiekta panašių rezultatų. E, na, Norėčiau pabrėžti, kas yra svarbiausia, kad reikia galvoti apie tai, kad kai mes tvirtiname teisės aktus, skirtus apsaugoti darbuotojus nuo vėžio, labai svarbu pabrėžti ir sutartį, sutartį kur kalbama apie žmonių apsaugą visose ES politikos rytise. Kalbant apie apsaugą nuo kancerogenų, labai svarbu vengti dvigubų standartų. Tai yra reikia vengti, kad kai kalbame apie darbuotojus, e, mes sutinkame, kad jie gams gali būti tam tikra rizika, kuri didesnė negu numatyta kitose teisės aktuose, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, maisto produktų taršos ir kitų dalykų. E, čia svarbus labai politinis kriterijus, tai yra siekti, kad e, apsauga būtų tokio pat ligmens, ar tai kai kalbam apie žmonių, žmonių sveikatą, ar apie darbuotojų apsaugą ir taip toliau. Kai dėl konkrečiai pasiūlymų, kuriuos pateikė komisija, tai yra tos vadinamos antrojo pasiūlymo, peršint kancerogenų direktyvą, turime pasiūlyti keletą pakeitimų, kurie susijęs su pirmoju priedu ir trečiuoju direktyvos priedu. Koks yra pirmojo priedo vaidmuo? Tai yra labai svarbus vaidmuo, nes pirmajame priede patikimas sąrašas e, medžiagų, su kuriais gali susirti darbuotojai. Čia kalbame ne apie tokias medžiagas, kurios parduodamas rinkoje, bet apie tam tikrus pramonės procesus ir veiklą, kurie gali tam tikrų momentų reikšti tam tikrą riziką e, sukrenčią vėžį. Ir būtent čia e, būt, turėtų būti taikoma direktyva. Ar tos medžiagos klasifikuojamos, kai e, kancergenės, tai tuome joms e, automatiškai taikėme direktyvą. Tačiau jeigu, e, jeigu tos e, procesai yra susijęs, kalbama apie procesus, automatiškai niekas netaikoma. Tai taigi reikia čia tai numatyti pirmajame priedė. Na ir pirmasis priedas numato apima didžiąją dalį tų procesų. Ir šią prasme Mes norime, kad komisija panaudotų tam tikrus dokumentus, kurie jau egzistuoja, būtent sąrašai, kurie parengti Niderlandų institutų, kur yra numatyti tie procesai ir sąrašai, kurios parengė profsąjungos ir jeigu paminėti, parinktume tos sąrašus, matytume, kad jie labai panašus. Na, tie patys procesai įtraukti į abu sąrašus. Tam, kad e, apimtume, kaip galima, didesnį rizikų atveju, tą pirmąjį e, priedą reikia papildyti dizelių išmetamais e, taršalais, dizelinių variklių išmetamais taršalais. Taip pat reikia įtraukti dulkės ir kaučiuko e, dūmus. Taip pat reikia išplėsti direktyvos taikymos rytį kai kuriams situacijoms susijusiams su uh, angliavandeniliais. Čia kalba taip pat apie dyzelinių variklių uh, išskiriamas medžiagas. Taip pat reikia šias emisijas integruoti į, į pirmąjį priedą. Ir e, pagal esamus duomenys, e, darbuotojų skaičius, kurie susiduria su tuo, tais procesais ir išmetalais yra didžiulis. Ir e, komisija savo poveikio vertinime galėtų uh, tvirtina, kad būtų galima iš, išvengti per 60 metų 230 tūkstančių mirčių. Komisija jau apie tai kalba keletą metų. Deja, dizelinių variklių emisijos nebuvo įtrauktos į antrąjį pasiūlymą dėl įvairių priežasčių, kurios e, neturi jokio mokslinio pagrindo. Tai tiesiog yra lobistų darbas kurie siekia paskleisti abejonės dėl šių klausimų ir e, siekiant pasistiprinti dėl tų senųjų variklių ir naujų variklių priešpriešos. Šie kriterijai nėra svarbus šiai direktyvai, nes direktyvas neskirta darbo įrangai, o rizikai. Tai skirti tarp senų ir naujų variklių čia nėra reikšminga. Kita vertus, SCOIL e, e, organizacijos nuomonėje paskeltoje praėjusiu metu gruodžio mėnesį, remiantis e, tyrimais atliktais JAV, kalbama apie visai kitokias sąlygas, kurios neturi nieko bendro su realiomis darbo vietos sąlygomis. kalbam apie keturias prevencinės sistemas, kurios dėja neturi nieko bendro su realiu mm, situacija darbo rinkoje. Todėl iš to daryti išvadų negalime, kai kalbama apie darbuotojų apsaugą nuo dizelinių variklių iš metalų. Dėl trečiojo priedo Aš čia sakyčiau, kad reikia galvoti apie kriterijus, e, pagal kuriuos nustatome jūs ribinės vertės. Mūsų nuomonė, e, kriterijai turi apimti realias situacijas tiek vyrams, tiek moteriams. Pavyzdžiui, reikia tai reikia vertinti moterų, moteriams kylančią riziką ir numatyti E, ribinės artės citostatiniams vaistams e, moteriams, pavyzdžiui, dirbančioms e, farmacijos pramonėje. Vertinių ribų, ribų nustatymas ir tikslas yra mažinti tą riziką, palyginti su tuo, ką mes turime darbo vietoje šiandien. Reikia remtis geriausią patirtimį, turime ribinės vertės, įvairiose valstybės narėse, jos nacionalių būdų nustatomos ir reikia tą patirtį panaudoti, siekiant apibriežti ribinės ribas europinių lygmenių. Reikia dirbti nuosekliai, lyginant su kitomis teisėkuros rytimis. Ir čia reikia kalbėti apie REACH direktyvą, kuri labai svarbu. Jeigu tai, į tai atsižvelgsime, tai lengviau galėsime apibriežti geriausias ribinės vertes. Taip pat reikia siekti e, nuoseklumą su likutinė rizika. Vienose, vienų medžiagų atžvilgių e, tas ribinės vertės didelės, kitų va, yra mažos, reikia siekti skaidrumo taip pat apie rizikos lygmenį ir todėl džiaugiamės, kad trečiajame priegde e, turi būti skiltis, e, kokia ta ribinė vertė būtų numatyta. Kai dėl antrojo pasiūlymo, turime penkis pasiūlymus, aš detaliai apie juos nekalbėsiu, bet aišku, galėčiau padaryti, tai būsiu jūsų dispozicija. Šie pasiūlymai susivedi su trimis e, medžiagomis, kurioms e, komisija nepateikė ribinių vertių formaldehidams ir dar dviems e, medžiagoms, e, dėl kurių mes manome, kad e, ta ribinė vertė turėtų būti mažesnė. Pavyzdžiui, trichloritileno, kur komisija siūlo 55 mg kubinėme metre. Pagal REACH teigiama, kad dauguma įmonių, kurios dirba su šią medžiagą, turi tą ribą labai mažą, tai 3,3 mg kubinėme metre. Taigi reikia tokią įrašyti ribinę vertę į pasiūlymą. Na, detaliai aš nekalbėsiu toliau, nes tai yra tolesnio darbo e, su šešėliniu, šešėliniu pranešėju ir pranešėju tolesnė darbe, bet tokie kriterijai, pagal kurios mes norime pateikti savo pasiūlymus, tikslius pasiūlymus. Ačiū. Thank you, Mr. Fogel. Then I'll give... Ačiū. Na ir toliau e, žodis Rebekai Smith, kuri yra socialinių reikalų departamento priklausančio Bruselio verslo Europai vyriausiai patarėja. Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane atvykti šiandien į jūsų posėdį. Aišku, labai svarbu išklausyti įvairias nuomonės tiek pramonės atstovų, tiek mokslininkų ir nebejotinai tai, ką aš šiandieną pasakosiu, labai e, panašu bus į informaciją, kuri buvo pateikta, kai vykdome doma buvo peržiūra. Darbuotojai, ties, e, e, pramonė tiesą pasakius, džiaugiasi komisijos pastangomis peržiūrėti šios srities taisyklės ir e, pereiti prie kitų medžiagų, nes tikrai visos medžiagos turi patekti į direktyvos taikymos rytį, jeigu tai būtina. Dar yra patariamasis komitetas, su kuriuo mes bendradarbiaujame ir bendrų sutarimų tarp visų 28 valstybių narių. Ne, aptarėme skol mokslinės rekomendacijas. Aš manau, kad nors ne visada pavyksta iš karto pasiekti bendro sutarimo, būtina išklausyti įvairias nuomonas ir būtina suprasti, kad reikia dirbti visiems kartu su patariamuoju komitetu, kad susitartume dėl poveikio ribinių verčių. Nes būtent um, skol komiteto rekomendacijų pagrindų komisija ir veikia. Jis e, toliau nustato, įteisina tuos ribinius dydžius. Aišku, nagrinėjamos e, na, medžiagų kurios gali turėti kancerogeninį poveikį, yra daug daugiau negu tų medžiagų, kurias siūloma įtraukti į priedo sąrašą. Bet mes manome, kad komisija teisingai parinko medžiagą šiame etape ir mums svarbiausia, kad e, kokį pasiūlymą komisija be pateiktų dėl naujųjų medžiagų įtraukimo, e, tos medžiagos būtų įtrauktos į sąrašą priede remiantis moksliniais tyrimais, mokslinio tyrimų duomenomis, kad neatsidurtų tam sąraše netikėtai e, medžiagos nežinia dėl kokių priežasčių. Todėl labai svarbu, kad e, patariamasis komitetas bendradarbiauja su visais. Taip pat e, pritariu minčiai, kad nemažiau svarbu yra uh, užtikrinti tinkamą ribinių verčių įgyvendinimą, užtikrinti, kad darbdaviai e, dėktų tų ribinių verčių taikymo sistemą. Tačiau tai reiškia, kad turi būti priemonės, kurios leistų įvertinti kancerogeninio poveikio medžiagų kiekius esančius darbo aplinkoje. O jeigu neįmanoma įvertinti, tai tada Mm, vargu ar galima tikėtis, kad įtraukus medžiagą į priedą bus gautas geras rezultatas. Džiugu buvo išgirsti ir tai, kad bus dar trečiasis pasiūlymas dėl tolesnių medžiagų įtraukimo į e, kontroliuojamų medžiagų sąrašus. Ir tiesą pasakius, labai džiaugiuosi, kad taip gerai sutarė šioje srityje ir dar dirba e, komisija, taryba ir parlamentas. Mūsų vertinimų naujausias pasiūlymas tik, e, tikrai yra pakankamai ambicingas. Ir svarbu prisiminti, kad Šioje direktyvoje nustatomos ne tik ribinės vertės, ji numato tam tikras prievolės, kitas prievolės, turi, kurias turi vykdyti darbdaviai. Aišku, ribinės vertės, ribiniai dydžiai turi būti vertinami nesiaurai vien tik šios um, direktyvos kontekste, nes kai tik dėl jų bus susitarta, reikės galvoti apie tolesnę darbuotojų apsaugą, kad darbe, kadangi darbdaviai tai turės privalomai daryti. Aišku, į jūs kreipsis įvairios įmonės, kurios jums aiškins, kaip sunku joms laikytis tokių nustatytų ribinių verčių, ribinių dydžių. Mes žinome apie tuos sunkumus. Ir mes dažnai kalbame apie tai, ypač prof, su profsąjungomis, kad reikėtų nustatyti net ir mažesnius ribinius dydžius. Todėl turiu pasakyti, dėl tokių priešingų nuomonių komisija vis tik pateikė gerai suderintą geros pusiausviros pasiūlymą. Aišku, prieš susitariant abiems pramonėms atstovams atliko, atliktas didžiulis darbas. Ir dar noriu pakomentuoti e, tą pirmąjį direktyvos variantą. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas ir taryba galiausiai susitarė dėl kompromisinio varianto ir esame labai patenkinti, kad jūs sugebėjote suderinti skirtingus požiūrius ir e, pateikti tai, ką net ir darbdavių e, nuomonę galima draugiškai visiems įgyvendinti. Aišku, kompromisas negime per naktį ir iš mūsų pusės visada buvo aišku, kad bus, svarb, kad bus įmanoma pasiekti kompromiso. Tačiau nerima kėlė tai, kad vienu metu pasigirdo labai priešingų nuomonių ir net mūsų vertinimu tada jau kilo pavojus, kad nesusitarsime dėl pirmosios direktyvos. Taigi dabar pasirodė antras pasiūlymas paskiau ateitie tikriausiai pasirodys ir kiti pasiūlymai, bet e, ankstesnė patirtis leidžia tikėtis, kad labai greitai su taryba bus susitarta. Aišku, yra ir kitų dar susijusių klausimų kurių gal ir neįsprendėme pirmosios, e, pirmojo pasiūlymo, pirmosios direktyvos atveju, bet po truputį, kadangi pirmoji direktyva, kaip aš jau sakiau, yra pakankamai plati, plat, šios taikymos ryties, mums pavyko kai kurios dalykus um, pastumėti į priekį. Ir dar mes kaip darbdaviai gerai suprantame, kad kancerogeninių medžiagų tema aptariama vis dažniau ir vis plačiau. Todėl būtina gerai žinoti, kokia yra tikroji padėtis, o per pastarąjį dešimtmetį nebejotinai padėtis keitėsi pakankamai stipriai. Dar noriu keletą žodžių pasakyti apskritai apie patariamąjį komitetą. <clears throat> Kai buvo kritikuojamas tiek patariamasis komitetas, tiek skol komitetas, buvo kritikuojami dėl paties darbo proceso, dėl ribinių dydžių ir pasinaudodama progą noriu štai ką pasakyti. Pirmiausia, aišku, komisija atlieka didelį darbą, bet reikia pagirti ir komitetą, nes kol komitetą darbas vyksta daug sparčiau ir kol komitetas dabar a, pateikia dažniau rekomendacijas dėl įvairių cheminių medžiagų naudojimo darbe. Todėl komitetas tikrai stengiasi daryti, ką tik tai gali, kad pateiktų savo nuomonę dėl įvairių medžiagų. Ir sparčiau pasirodo dirbti tikrai galima, kai to norima. Aišku, patariamajame komitete taip pat vyksta gana sparčiai darbas, bet mes turime laikytis nustatytų procedūrų, nustatytos darbo tvarkos, bet vis tik tai <clears throat> net ir mūsų patariamajame komitete mes sugebėjome suteikti naudos po savo diskusijų ir manome, kad tikrai padėtis gerokai pagerėjo. Ir dar pabaigai dėl dizelinių variklių išmetamų dujų. Manau, kad e, pritarėme tam, ką sakė profsąjungos Dėl to jūs nenustepsite, bet tiesą pasakius, mes pritarėme komisijos nuomonė, kad pakol kas nereikėtų į direktyvos taikymos rytį įtraukti gizelinių variklių išmetamų dujų. Taip, diskusijos šio klausimu dar nebaigtos. Tačiau tokia nuomo, tokios nuomonės laikosi ir mokslinis komitetas, ir patariamasis komitetas. Kodėl? Todėl, kad labai svarbu, kad į direktyvą įtraukiami dydžiai būtų praktiškai taikomi. Todėl praktinė pusė labai svarbi ir mes nepritarėme, <clears throat> kad būtų e, dizeliniai varikliai skirstomi senus ir naujus. Taip neturi būti. Nes e, iki šiol visi tyrimai rėmėsi vertinant įvairius senumo dizelinių variklių išmetamų teršalų kiekiais. Be cheminių medžiagų atveju viskas vyksta kiek kitaip. Bet jeigu mes norime įtraukti dizelinių variklių išmetamas dujas, tai reikia atsižvelgti ir į e, specifiką šios srities. Aišku, pramonės sektoriai kai kurie užsieima lobizmu ir tai suprantama, nes dabartiniu metu vyksta a, matavimo priemonių standartizacijos darbas ir tik kai jisai bus atliktas, bus įmanoma e, išmetamas dujas e, išmatuoti. Taip yra būtina apsaugoti darbuotojus nuo kancerogeninių medžiagų poveikio darbo vietoje, kiek tai įmanoma, bet tam reikia turėti ir aiškių priemonių, kaip tai galima padaryti. Ir pateiksiu vieną pavyzdį. Mes žinome, kad pavyzdžiui traktorių išmetimai, išmetamus dujos yra irgi labai svarbus dalykas, nes pavyzdžiui, e, vairuotojas yra siunčiamas iš vienos įmonės į kitą, jisai vairuoja, įvai, dirba vairuodamas įvairius traktorius ir net dažnai e, tokios, tokio grandininio persiuntimo uh, metu ne, nežino grandinės, atskir, ne, neįmanoma žinoti grandinės atskiruose dalyse, kokį, e, e, kokią transporto priemonę vairuotojas vairavo, kokio senumo variklis joje buvo instaliuotas ir kiek, kokį poveikį jam padarė dujos. Dėkoju, tikrai mums labai buvo svarbu išklausyti socialinių partnerių, jūs esate labai svarbus mums, kaip politikams, primant e, tam tikras pozicijas, svarstant klausimus. Ir kitas dalykas labai svarbus, aišku, mokslininkų duomenys teikiami, socialiniai partneriai ir mokslininkai. Mes turime artimi būti ir vieniems ir kitiems, kad galėtume priimti gerus sprendimus kaip parlamentas, kaip kad bando padaryti daug politikų. Ačiū Jums už pasisakymus. Labai Įdomu buvo, Rebekas, mes jūsų klausytės e, ir pastebėjimo, kad kai norime veikti greičiau, galime veikti greičiau. Tikiuosi, kad taip pat politikams ir e, socialiniams partneriams galime pasakyti. Nes norime veikti greičiau ir galime veikti greičiau dabar, suteiksiu žodį ponui Roland, kuris atsakingas už antrą dalį kancerogenių medžiagų, bet mes esame komanda ir padedame vieni kitiems. Prašom, klodai. Dėkoju kolegė, dėkoju skirti visiems svečiams. Ir manau, kad tai mums leis, e, tai ką išgirdome, leis mums dirbti sėkmingai toliau. Darbas komisijos užmojais tai labai svarbu. Niekas gal dešimt metų nejudėjo, dabar galiau pradėjo reikalai judėti į priekį ir dabar mes turime palaikyti tą dinamiką. Ir labai svarbu yra e, žengti toliau iš tuo keliu, norint e, pasiekti pažangos, jei gauti apie trečią ir ketvirtą etapus. Ir mes nuolat turime peržiūrėti medžiagas, nes negalime, negalime tikrai sustoti vietoje, kadangi e, visą laiką medžiagos e, naujos atsiranda ir labai greitai tai vyksta dėl to, mes turime e, jau žengti toliau negu tik tai pirmas etapas, bet taip pat jį peržiūrėti taip pat. Mano filosofija dėl jo yra tokia pati. Mes turime labai griežtai siekti apsaugoti darbuotojus ir taip pat turime elgtis pragmatiškai, realistiškai, priimti sprendimus, kuriuos būtų galima vietoje įgyvendinti. Ir reikia, aišku, plataus žmojo tikslų, bet nieko jie nereikš, jeigu mes nesugebėsime taikyti tų savo e, tikslų e, praktiškai. Ir kitas e, elementas ir šio klausimo yra esmė susitikti su konkrečiai šiuose srityse e, dirbančiais asmenimis. Reikia bendrauti su darbuotojais, reikia bendrauti su įvairius ryčietojais, bet taip pat ir su mokslininkais, nes be jų mes negalime apsėti tam, kad būtų galime pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų. Mes turime su jais bendrauti ir turime bendrauti su e, vietoje veikiančiais asmenimis. Aš norėčiau tau padėkoti už darbą dėl pirmo etapo. Manau, kad mes tikrai padarėme e, labai gerą dalyką ir tikiuosi, kad mes galėsime dirbti toliau, kaip ir iki šiol. Galėsime bendradarbiauti, kaip galima glaudžiau, tampriau. Aš bent jau e, norėčiau e, šiek tiek gal lėčiau dabar pas, padirbėti, ne tam, kad specialiai viską vilkinčiau, bet, bet kad galėčiau įsigilinti į visas nuomonės, į mokslininkų išvadas, taip pat į mažų didelių įmonių atstovų e, nuomonę, kad mes galėtume užtikrinti geresnę apsaugą darbuotojų ir taip pat, kad galėtume suprasti, kaip e, viskas vyksta esant skirtingoms aplinkybėms skirtingose įmonėse, kaip yra e, užtikrinami e, tikslai. Ir man atrodo, kad mums pavyks dirbti gerai ir ateityje. Nedaug yra kolegų deputatų, bet tikiuosi, kad kolegos mane pa E, rems. Aš nekalbėsiu kaip komisijos e, pirmininkas Strasbūre. Nebarsiu kolegų, viską suprantu, bet manau, kad tikrai su kolegomis, su šešėliniais pranešiais mes galėsime e, dirbti sėkmingai, rengdami pasiūlymus dėl antrojo etapo. Bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti jums ir gerų atostogų e, linkiu, jeigu neturėsiu daugiau progų, taip sakau, kad tikrai linkiu gerai pailsėti ir tikiuosi, kad paskui mes grįšime ir galėsime sėkmingai dirbti. Ponas Ulsonas dar e, pasakys užimtumo generalinio direktorato atstovas. Prašom, jūs apibendrinsite diskusiją. Dėkui, pirmininkė. Pasinaudosiu progą Kalbėsiu trumpai ir e, pasinaudos progą norėčiau padėkoti Jums, ponui Rolan ir kitiems gėmėms parlamento nariams už darbą dėl pirmojo etapo. Ir tikiuosi, kad viskas ir toliau baigsis, darbas bus sėkmingas, tolesnis. E, e, šiandien pasisakė ekspertai, skol EOŠ, socialinių partnerių atstovai, Atrodo, e, kad tikrai vyksta labai daug kas, kad tie pasiūlymai taptų realybę. Buvo labai gerai išklausyti jų, nes matome, kad tikrai labai daug įdėta pozityvios energijos. Aš Komisijos vardu norėčiau parinkėti ponui Roland sėkmės dirbant su antraja grupė medžiagų. Kalbame jau ir apie trečią ir ketvirtą grupės, tačiau, kaip jūs, ponė Roland, sakėte, e, mes neapsiribosime ketvirtuoju etapu, nes reikės atnaujinti sąrašus ir mes E, kalbame apie etapus darbo programuose, bet taip pat mes komunikavime savo kalbame apie tai, kad reikės nuolat ir atnaujinti, peržiūrėti esančius sąrašus medžiagų. Dar noriu pasakyti, kad dėl lobistų pastaba mane šiek tiek nuliūdino. Ir noriu e, komisijos narės teisen e, vardu išreikšti tam tikrą nepasitenkinimą, nusivylimą dėl to, ką pasakė dėl lobistų profsąjungų atstovas. Noriu pasakyti dabar e, jums informaciją apie tvarkarašį 17 e, spalio yra numatytas e, terminas pateikti projektui, e, paskui mes lapkritį e, svarstysime pakeitimus, bus, pakeitimus svarstysime kitų metų sausio mėnesį. Taigi tiek gerų vasaros.